Okay, right, uh, the... Taigi, gerbiami kolegos, parlamento saugumas, saugumo tarnybos atliko visas reikalingas patikrinimo procedūras ir aš dabar sveikinu komisijos narį poną Almuniją mūsų komitete. Paskutinį kartą jis buvo kovo 22 dieną ir tikimės, kad 22 rugsėjo taip pat atvyks. Nežinau, kodėl čia mes taip mm, prilipom prie, to 20, prie tos 22 dienos, bet kuriuo atveju šiandien ne 22 Liepos. Taigi, ponui komisijos nariui suteiksime 10 minučių savo pristatymui ir tada apsikeisime nuomonės. Turime ES konkurencijos politikos metinę ataskaitą 2010 metų ataskaitą. E, pakal, pakalbės, pakalbėsime ne tik apie valstybės pagalbą, bandant išeiti iš krizės, bet ir kitais klausimais. Konkurencijos srityje šiuo metu yra trys svarbus dalykai, apie kuriuos norėtume pakalbėti. Tai yra ES konkurencijos politikos metinė ataskaita. Toliau yra numatyta ES valstybės pagalbos taisyklės susijusios su visuomeninės ekonominės svarbos pa, paslaugomis ir kolektyviniai ieškiniai. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Man visuomet yra malonu atvykti į jūsų komitetą, apsikeisti nuomonėmis. Norėčiau padėkoti pirmininkiai už pakvietimą. Kaip jau minėjau, šiandien pagrindinė tema bus ES konkurencijos politikos 2010 metų metinė ataskaita. Ir šiek tiek dar pakalbėsime apie jūsų rezoliuciją dėl tokios pat 9 metų ataskaitos. Noriu pasakyti, kad Taip pat planuojame metų pabaigoje patvirtinti valstybės pagalbos taisyklės susijusias su visuomen, visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis apie tai pakalbėsiu po to, o dabar noriu pakalbėti apie 2010 m. ES konkurencijos politikos metinę ataskaitą. Tai yra 40-oji tokia ataskaita. Ir noriu pasakyti, kad galbūt ne visiems ta konkurencijos politika iš pat pradžio atrodo naudinga, bet ilgam laikotarpį jinai atneša naudos visiems. Norėčiau pritarti parlamentui už tai, kad pasi, pasidžiaugti, kad parlamentas pritarė mūsų konkurencijos politikos tikslams. Mes šioje politikoje nustatėme naujas taisyklės e, rinkoms, naujus reglamentus dėl e, horizontalių susitarimų dėl valstybės pagalbos, taip pat galutinė e, e, laikinasias taisyklės nefinansiniam sektoriam. Mes priemėme taip pat daug sprendimų dėl valstybės pagalbos. Maždaug 400 sprendimų buvo priimta pagal įprastinį režimą, taip pat antimonopolinių sprendimų buvo priimta. Taip pat veikla šiek tiek paspartėjo susijungimų srityje. Pernai mes gavome 270 pranešimų ir tikiuosi, kad šiemet gausime dar daugiau. Kalbant apie tuos septynis sprendimus dėl kartelių, mes 70 e, įmonių nustatėme tris milijardus eurų baudų, bet sumažinome deviniom įmonėm baudas, kad atsižvelgtume į tai, kad jos turėjo finansinių nuostolių. Kalbant apie antimonopolistinę veiklą, pakalbėsiu apie transporto ir energetikos sektorius. Transporto sektoriuje, pavyzdžiui, mes norime užtikrinti, kad dėl alijansų tarp oro vežėjų nenukentėtų vartotojai. Ir mes manome, kad tai pasitarnaus 2,5 milijonų e, keleivių. Energetikos sektoriuje atlikom tyrimus 2007 ir dėl to e, priemėme keturis sprendimus dėl Prancūzijos, Švedijos, Vokietijos ir Italijos įmonių, kad pas gerintume konkurenciją rinkose. Galiausia, kalbant apie finansinės paslaugas, norėčiau prisiminti įsipareigojimus dėl vizų, siekia, dėl, dėl vizą kortelės siekiant <laughs> efektyvesnių mokėjimo sistemų vidaus rinkoje. Aš žinau, kad jūs šią savaitę svarstysite platesnės apimties dalyką ir balsuosite dėl SEPA. Taip pat mes toliau dirbame šiame sektoriuje ir išvestinių vertybinių popierių rinkoje. Ir mes norime pasakyti, kad piknaudžiavimas rinkos padėtim nebus toleruojamas ir konkurencijos politika turėtų papildyti esamus e, reglamentus nes visi sprendimai, aišku, siekia pagerinti konkurencijos sąlygos, sąlygos Europoje ir taip pat yra susiję su mūsų tarptautiniais partneriais. Mes negalime kalbėti apie tikrą bendrą rinką, jei energija ir duomenys negali laisvai judėti Europos Sąjungoje. Ir mes turime pašalinti visas kliūtis laisvam prekių ir paslaugų judėjimui bendroje rinkoje. Kitaip mes negalėsime užtikrinti savo ekonominių interesų tarptautinėje scenoje. Dabar šiek tiek norėčiau pakomentuoti jūsų rezoliuciją dėl konkurencingumo politikos ataskaitos e, skirtos 2009 metams. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Epping už puikų darbą E, kurį jis atliko kartu su kolegomis ir esu mm, parašęs laišką, kuriame yra atsakymai visus jūsų iškeltus klausimus. Norėčiau šiek tiek pakomentuoti smulkaus ir vidutinio verslo įmonės ir taip pat e, tas studijas, kurias prašėte, kad mes atliktume. Mes norėtume, kad smulk smulkaus ir vidutinio verslo įmonės paklustų konkurencijos taisyklėm, kaip ir didelės įmonės, bet mes, aišku, norime sumažinti ir administracinę naštą, kurią e, tos įmonės turi nešti. Čia pateiksiu keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, kalbant apie valstybės pagalbą, turime taip vadinamą e, bendrai bendrosios išimties reglamentą, kalbant apie antom, antimonipolinę poziciją. Čia e, taikoma deminis pranešimų sistema ir taip pat naujos taisyklės yra nustatomos, kad e, smulkus ir vidutinis verslas lengviau galėtų prieiti prie finansinių išteklių. Be to noriu pasakyti, kad dabar mes tyriame, kaip e, nustatant baudas e, smulkios ir vidutinės verslos nebūtų, smulkios ir vidutinės įmonės nebūtų diskriminuojamos. Jūsų rezoliucija taip pat pabrėžė poreikį, kad būtų teisės aktai, kurie palengvintų e, kompensavimą patirtą dėl monopolinės e, pozicijos, e, patirta dėl dominuojančios pozicijos. Aš tam suprantu. Aš tą suprantu ir manau, kad Europos vartotojai ir verslas, ypač smulkus ir vidutinis verslas, turėtų gauti tas kompensacijas, kurias e, kurios jam priklauso. Kalbant apie tokias kompensacijas, mes gal, taip pat galvojame, kad įmanomas ir kolektyvinis e, sprendimo būdas šiuo atveju. Mes pradėjome konsultacijas, gavome virš 300 atsakymų, iš jų e, penkis iš ES kompeticijos, e, konkurencijos institucijų ir maždaug 18 tūkstančių laiškų iš piliečių. Ir dabar, kai konsultacijos jau baigtos, mes toliau e, svarstysime, kaip e, galima būtų e, visus pasiūlymus įgyvendinti. Galiausia studijos, kurias atlikome. Jūsų rezoliucijoje prašoma, kad būtų atliktas laikinųjų valstybės varamos taisyklių poveikio vertinimas. Ši studija bus užbaigta po kelių savaičių ir jos rezultatai bus paskelbti rudenį. Aš taip pat e, žinau, kad parlamentas atlieka studiją, parlamento prašymo atliekamą studiją tuo pačiu klausimu ir žinau, kad e, prieita panašių išvadų. E, tos išvados yra, kad parama suteikta finansų sektoriui buvo e, pagrista ir leido stabilizuoti finansinės rinkas. Taip pat kita išvada yra, kad suteikta pagalba neatsiliepia ES konkurencingumo e, struktūrai, taip pat turint galvoje ir bankininkystės sektorių. Tačiau Ir taip pat noriu pasakyti, kad mūsų studijoje bus išsami informacija apie e, restruktūrizavimą ir restruktūrizavimo e, procesas, e, kuris buvo pritaikytas Europos bankams, sumažino konkurencijos pažeidimus ir užtikrino, kad tarp visų akcininkų našta būtų, tarp visų suinteresuotų šalių, našta būtų padalinta vienodai. Mm, gerbiami kolegos, jūs laukiate mūsų reformos dėl valstybės paramos taisyklių. Mes e, keitėme su jumis nuomonėmis kovo mėnesį ir Aš taip pat susitikau su verslo bendruomenės, Europos regionios e, ir vietos valdžios institucijomis, su įmonėmis. Ir noriu pasakyti, kad mes dabar rengiame tris pagrindinius instrumentus susijusius su šią reformą. Pirmiausia, tai būtų komunikatas, kuriame būtų kalbama apie pagrindinę e, reformos e, koncepciją. Toliau bus sprendimas, kuris įgyvendins paprastesnį ir lankstesnį požiūrį, e, turint galvoje vietinės paslaugas ir tam tikras socialinės paslaugas ir taip pat bus sistema, kuri e, speciali sistema, kuri bus skirta operatoriams ne socialinių paslaugų srityje. Kas yra naujo šiame pakete? Pirmiausia, mes nustatysime deminimis taisyklę, uh, ir pabandysime užtikrinti, kad iš tiesų ta, tas vietinis teikiamų paslaugų pobūtis, e, tas vietinis e, teikiamų paslaugų pobūdis, iš e, šį pobūdį būtų atsižvelgta. Toliau mes išplėsime socialinių paslaugų sritį, kurioms nereikės pateikti pranešimų komisijai ir galiausia mes sieksime, kad tos paslaugos būtų teikiamos ko efektyviau. E, Dabartinėme pakete kompensacija, kompensacijos, kuris bus, bus e, mokamos, apims kaštus, e, paslaugų tiekėjo kaštus ir protingą pelno maržą. Tai reiškia, kad kai kurie kaštai, kuriuos kompensuos valstybės narės, gali būti susiję ir su žemu teikiamų paslaugų efektyvumu ir tai galėtų iškraipyti rinkas ir paslaugų kokybę. Mes tikimės, kad vasarą mums pabaigs už, pavyks užbaigti darbą ir savo pasiūlymus, dėl savo pasiūlymų paskelbsime konsultacijas rugsėjo viduryje. Tada aptarsime situaciją su valstybėmis narėmis ir jei viskas vyks tinkamai, tikimės, kad naujos taisyklės bus patvirtintos sausio 2012 m. sausio pabaigoje. Pirmininkė, dėkui gerbiamas komisijos nary. Andrėjas Švab ir, ir Podimata paprašė žodžio ir po to Sančias Presento ir kiti kolegos, Eliza Ferrero ir dar keletas kolegų užsirašė į sąrašą. Ar kas norėtų pakalbėti daugiau? Andrėjas. Ačiū pirmininkė, gerbiamas vicepirmininkė. Aš norėčiau visų pirma Jums padėkoti už pastarųjų mėnesių darbą, pasveikinti su rezultatais, kuriuos šiandien pristatėte. Ir manau, kad šis darbas buvo labai svarbus, labai reikšmingas, ne tik dėl finansinės krizės, bet ir dėl kitų dalykų. Jūs pasakėte, kad taryba su parlamentu sėkmingai bendradarbiauja konkurencijos rytyje jau 40 metų. Ir mes, žinome, tą progę norime Jums irgi padėkoti už puikų bendradarbiavimą pastaruoju metu, ypač atsižvelgiant į reika, poreikį keistis informaciją. Kai kurie svarbiausi dalykai jūsų buvo paminėti šiame pranešime, šioje ataskaitoje. Aš norėčiau paminėti dar keletą, į kuriuos reikėtų atsižvelgti. Visų pirma, baudos, piniginės baudos konkurencijos srityje ir tie sprendimai, kuriuos jūs priėmėte dėl smulkių ir vidutinių įmonių. Čia kyla klausimas, ar tokių baudų skaičiavimas yra grindžiamas tinkamų teisinių pagrindų ir ar nereikėtų pagalvoti, kad baudos turėtų būti skaičiuojamos kitaip ir ar nereikėtų ir naudoti 2003.1 reglamento. Taip pat Be to, iš dalies e, kompetencijos buvo perkelta iš transporto direktorato į konkurencijos direktoratą e, transporto srityje ir energetikos srityje. Ir mm, vienoje parlamento rezoliucijoje dešimtais metais mes nurodėme, kad reikia sukurti bendrą energetikos rinką ES ir konkurencinę aplinką šioje srityje. Jūs teisinga kryptimi dirbate, bet čia reikėtų padaryti dar daugiau. Be to, noriu paminėti tarptautinį bendradarbiavimą. Jūsų tikslai šioje srityje yra ne, nemaži ir me, Europa turi įeiti į globalią rinką. Ir dar vieną dalyką noriu paminėti - Šveicarijos problemą. Šveicarijoje konkurencijos tarnybos nėra įtrauktos į ES konkurencijos tarnybų darbą, nors tai yra ES, Europoje, Europos viduryje esanti valstybė, taigi čia dar reikėtų pagal, padirbėti. Dėl valstybės pagalbos ekonominės svarb, teikiant ekonominės visuotinės svarbos paslaugas, jūs pateikėte pasiūlymą Ir manau, kad e, tas pasiūlymas atitinka beveik visų suinteresuotų šalių pasiūlymus. Jeigu bus pateiktas artimiausių metų atitinkamas teisėkuros e, akto projektas, tai manau, tai bus irgi atsižvelgta. Ir aš džiaugiuosi galėdamas dabar jų įsitikinti, kad iki metų galo mes galėsime pateikti irgi svarų pranešimą apie jūsų ataskaitą. Ačiū. Yes, thank you very much. Uh, thank you very much, Mr. Dėkuoju, ponia Švabai. Dėl baudų ir sankcijų mūsų teisės pagrindas skirti baudas yra labai tvirtas ir Europos teisingumo teismas tai patvirtina ir laikosi tuos paties mūsų teisinio vertinimo susijusios su nuobaudomis. E, nuobaudos įskiriamos pagal sutarties e, nuostatas, kurios suteikia komisija įgaliojimus. 2006 metais mes parengėme tų nuobaudų skirimo gairias ir jas įgyvendiname. Teismas jau prieimė pirmosius e, sprendimus pagal naujasias tas baudų skirimo gairias ir teismas palankiai vertina mūsų metodą. Kartais e, teismas turi nagrėti bylas e, susijusias su specifinėmis nuobodomis, tačiau tai būna labai reti atvejai, o mes stengiamės išvengti bet kokios diskriminacijos, kuri pas, pasitaiko skiriant nuobaudas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ankstesnėme svarstymė aš girdėjau tokius skundus ir aš būtent tą minėtą dvasia jau vadovaujuosi ištisus metus, siekdamas užkirsti kelią karteliams. Ir viename iš būsimų sprendimų dėl kartelių mes priimsime atitinkamas nuostatas. Dėl pas, paslaugų ir e, energetikos sektoriaus srityje ir valstybės pagalbos srityje primamosi dokumentuose bandysime nustatyti prioritetus ir atsižvelgsime į juos ne tik tai galvodami apie e, konkurencingumą, bet taip pat sieksime atitinkamai sureguliuoti ir energetikos rinką, taip pat išvelgti ir į klimato kaitą. Taigi mūsų politika šia kryptimi bus tęsiama ir toliau. Aš puikiai suprantu jūsų susirūpinimą dėl to, kad kai kurios valstybės ne ES narės ir dėl tos priežasties nesivadovauja tais pačiais principais kaip ES, ypač konkurencingumo užtikrinimo srityje, mes bandome stiprinti mūsų tarptautinio bendradarbiavimo konkurencingumo srityje tinklus. Šveicarija yra tokio tinklo narė ir Hagoje neseniai įvyko mūsų koordinatorių susitikimas. Mes bendradarbiaujame su įvairiomis nacionalinėmis konkurencingumo uh, tarybomis ir tos trečiosios šalys palengva perima ir mūsų veiklos principus ir taiko daugelį srityje bendruosius principus, kalbant apie konkurencingumo užtikrinimą. Dėkoju, aš suteiksiu žodį podimatai, o po to Filipas prašo žodžio, kadangi jis turi išvykti balsuoti į kitą komitetą. Jeigu jūs neprieštarausite, aš suteikčiau žodį e, Filipui anksčiau, negu jis užsirašė. Thank you, thank you. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju komisarui už jūsų pasisakymą. Aš norėčiau pasinaudoti progą, kad jūs atvykote į mūsų komitetą prieš vasaros atostogas. Ir Norėčiau pateikti klausimą, kuris yra susijęs tiesiogiai su jūsų veikla. Tai yra, norėčiau paklausti apie kredito reitingų e, agentūrų veiklą. Turint omenyje konkurencingumo taisyklės, kurias jūs minėjote daugelį kartų, reikėtų atsižvelgti ir į neigiamą poveikį tų uh, E, kredito vertinimo, kreditingumo vertinimo bendrovių. Kaip komisija vertins tų bendrovių veiklą ir jos poveikį, kol nevyks pačių blogiausių dalykų. Šitos bendrovės nelabai bendradarbiauja tose diskusijose, kuriuose vyk, kurios vyksta tarp įvairių ES institucijų. Pavyzdžiui, su tarptautiniu valiutos fondu, kai buvo rengiamas pagalbos paketas Graikijai. Atrodo, kad jos, tos agentūros paskelbė savo e, verdiktą atskiroms valstybėms ir neužtikrina galimybių dalyvauti šiame pagalbos teikimo procese ir privačiajam sektoriui. Ar prieš sekančią krizę arba jos plitimą komisija galvoja elgtis toliau, kol šita krizė neprieps visos eurozonos. Ar jūs nemanote, kad reikėtų įkurti, ką nors panašaus į Europos kredit... Kaip ir... Days... kreditų reitingo agentūrą. Kadangi kreditų reitingai suteikiami tos agentūros būtų teisingi ir kad neteisingas vertinimas būtų tiesiog draudžiamas. Dėkuoju iš klausimą. Yra įvairių nuomonių per pastarąsias savaitės ir dienas dėl to, kad reitingo agentūros yra, fact, yra oligopolis. Yra trys svarbiausios tokios reitingo agentūros. Aš išgirdęs tokias mintis, iš karto sureagavau, paprašiau mano tarnybų, kad pateiktų vertinimą, situacijos vertinimą ir vertinant, žinoma, iš konkurencingumo požiūrio taško. Tačiau iš konkurencingumo požiūrio taško reikėtų pirmą galvoti, ar nesinaudojama vyrausia, vyraujančia padėtimi rinkoje, ar nepiknaudžiaujama. E, tai e, tokia galimybė suteikia mums sutarties pirmos straipsnio pirmoji dalis. Tokią stebėsiną mes e, vykdome kasdienėje savo veikloje. Ir šiuo aspektu nėra jokių įrodymų, nėra galimybių kaip nors veikti tų olikobolių atžvilgių. Aš ir toliau stebiu situaciją. Komisija paskelbė, tai padarė komisaras Barnie ir taip pat pirmininkas Baroso padarė pranešimą apie tai, kad mes rengėme naują reitingų agentūrų reglamentą. Ir tai pradėjome daryti, kai mus ištiko krizė. Mes ateityje keisimės nuomonėmis ir taip pat, žinoma, aptarsime šį klausimą e, kolegijoje. Aš negaliu paskelbti jokio sprendimo, nepasitaręs su kolegija. E, ko gero, reikės parengti naujo pobūdžio reglamentą skirtą reitingo agentūrų veiklai reguliuoti. Aš dirbu kolegijoje, aš negaliu vienas asmeniškai veikti. Reikės išvelgti tris dalykus. Pirma, akivaizdu, kad kredito agentūrų vaidmuo prasidėjus kriziai buvo tiesiog e, neteisingas, tiesiog nepakenčiamai neteisingas. When, uh, Patikimumas, kurios, kurį suteikė agentūros, buvo labai žemo lygio nuo pat pradžios. O dabar atrodo, kad kredito reitingo agentūros pačios praranda patikimumą, ypač viešajam sektorijoje. Tačiau patikimumo negalima reguliuoti, tai yra su, subjektivus dalykas. Kaip ten bebūtų, tų kreditų reitingų agentūrų patikimumas yra labai žemas. Dabar Kitas dalykas - problemos, kurias reikia spręsti, kadangi iškilo tam tikroms ekonomikoms, valstybių ekonomikoms sudėtingų problemų. Ir todėl reikia imtis politinių sprendimų. Aš, kaip atsakingas komisijos narys, manau, kad tokie politiniai sprendimai jau pribrendo ir yra skubus nebegalime mes aiškintis, kad mes negalime priimti greitų sprendimų ir todėl turime toleruoti tokią agentūrų veiklą toliau. Dėkui, Šaron, už tai, kad leidai man anksčiau paklausti. Pone komisarė, turiu du klausimus. Jūs sakote, kad Europoje per daug bankų geriau, kad būtų mažiau, bet jie būtų didesni ta jūsų deklaracija, kad reiktų mažiau bankų, man keista girdėti tokius žodžius iš komisaro atsakingo už konkurenciją lūpų, nes mes turime konkuruoti su pasaulio ekonomika. Nes mano, man atrodo, kad kad dabar turint galvoje, kad sektoriuje yra e, daugelis bankų, kurie yra sektoriuje, yra gerai valdomi. Tai kodėl yra tokie pasiūlymai? O praėjusiais metais mane stebino ir stebina tai, kad uh, konkurencijos generalinis direktoratas visiškai nestebi tų konkurencijos pažeidimų, kurie atsiranda, kai centrinis bankas remia kitus bankus. Tai yra rinkos iškraipimas, nes bankai, kurie tinkamai e, tvarkė savo veiklą, galėjo išgyventi be centrinio banko pagalbos. Ir aš manau, kad tai yra rinkos iškraipimas. Ir kodėl e, konkurencijos generalinis direktoratas nesidomi tuo dalyku. Dėkui. Kalbant apie bankų skaičių, e, prancūzų kalba išgirdau kritiką, e, kritiką komisijos e, konkurencijos politikai. Mes turime galvoje, kad Europoje yra per daug bankų, kad jie išliktų konkurencingi. Ir tas yra kai kuriuose valstybėse narėse. O kalbant apie bankus, e, kai kurie bankai veikia tik tai vietinėse vidaus rinkose, dar atskirų valstybių narių rinkose. Tos rinkos neintegruotos dar į visą ES rinką, tai yra hipotekos ar e, kitos rytis. Ir dėl to kyla problemų dėl finansų sistemos veiksmingumo ir efektyvumo, nes bankai turėtų būti instrumentas ekonomikai finansuoti konkurencijos politika nesiekia, e, pavyzdžiui, mažinti bankų dydžio. Tiesiog mes norime išvengti dominuojančios pozicijos įsitvirtinimo. Jei yra didelės įmonės, kurios yra konkurencingos ir neišklai, neiškraipo rinkos, tai tai yra labai gerai. Vartotojui tai yra naudinga ir vartotojui tada tokia konkurencijos politika yra naudinga. Yra kai kurios valstybės ES, kur per mažai yra bankų. Pavyzdžiui, Airija yra aiškus pavyzdys ir kalbant apie finansinį stabilumą, reikia, kad kuo mažiau finansinis stabilumas keltų rūpeščių. Jungtinė karalystė būtų kitas e, pavyzdys, kur irgi sumažėjo finansų institucijų skaičius, bet jei pasižiūrėtume į kitas valstybės narės, taip pat ir į mano, Ispanijoje sumažėjo taupomųjų bankų skaičius nuo 45 iki 15 ir aš manau, kad tai yra gerai. Tai visiškai nepaveikia neigiamą prasme konkurencijos. Tai tiesiog leidžia lengviau spręsti kylančias finansinės problemas ir finansinius iššūkius. O iš tiesų, kad dėl krizės Europos centrinis bankas e, numatė ypatingą sistemą e, paremti bankams. Ir reikia dėkoti už tai Europos centriniam bankui, kad jis tokią sistemą sukūrė, nes priešingų atveju pasiekmes būtų buvę daug sunkesnės. Ir e, toks, e, sakysim, likvidumo langelis, kurį atidarė Centrinis bankas, buvo labai naudingas. Bet aišku, kad tokios priemonės yra laikinos ir reikia e, po truputį baigti jas naudoti. Nes ši pagalba yra išskirtinė pagalba. Jei pasižiūrėtume, kas vyksta Airijoje, vėl grįžtant prie Airijos, Airijos institucijos, valdžios institucijos kreipėsi į Europos centrinį banką dėl struktūrinės pagalbos. Bet struktūrinė negali pagalba būti teikiama, gali būti pagalba tik išskirtinė pagalbą tokiais išimtinais atvejais. Bet aišku, kad reikia siekti, kad tuo likvidumo langeliu kuo mažiau būtų naudojamasi. Kol kas mes dar neišėjome galutinai iš krizės ir kai kurios e, inst, bankinės institucijos kol kas dar e, negali be tos pagalbos gyventi. Be to reikia E, neužmiršti, kad reikalinga ir atitinkama jų restruktūrizacija. Ir tam taip pat reikia to likvidumo langelio. Bet tai nėra valstybės pagalba. Tai kiekvienu atveju yra konkreti pagalba, nes mes maždaug 30 tokių atskirų sprendimų priėmėme dėl tokios konkrečios pagalbos teikimo. Galbūt jinai bus teikiama dar ir kitiems balansams, bet pirmiausia, e, kitiems bankams, bet pirmiausia mes siekiame, kad vyktų restruktūrizacija. O šiaip tai aišku, kad mes siekiame, kad nebūtų iškraipoma konkurencija, bet e, kritikuoti Centrinio banko dėl tų papildomų likvidumo priemonių tikrai negalime, jos buvo būtinos. Dėkuoju, Ildiko. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė Jums už pateiktą ataskaitą, kurią perskaičiau labai atidžiai. Noriu užduoti Jums vieną klausimą. Ataskaitoje aiškiai pasakyta, ko turime pasimokyti iš likščiolinių klaidų. Vis dėlto manau, kad konkurencijos politika pastaraisiais metais nepasikeitė, net ir žvelgiant į tuos uždavinius, kurie mums iškilo. Dabar aplinkybės keičiasi labai greitai, tai mūsų laikotarpiai būdinga. Ir šiame pranešime aš pasigendu kai kurių dalykų. Kaip nori, ko jūs pasimokėte iš ankstesnių ataskaitų ir ką iš ankstesnių ataskaitų panaudojote de dešimtais metais. Gal galėtumėte žodžiu papildyti savo ataskaitą. Kitas klausimas susijęs su bankais. Kalbėjote apie valstybės pagalbą, laikiną pagalbą bankams. Ir pasakėte, kad šitaip padidėjo konkurencingumas. Bet aš skaičiau tyrimus, kuriuose parašyta, kad kreditai, kreditų bankai nesuteikdavo ir tikrai tai nepagerino vidutinių ir smulkių įmonių gyvenimo. Atsiųskite man savo duomenys, kuriuose būtų aiškiai įrodyta, e, kaip pasikeitė konkurencingumas parėmus bankus. Ačiū. Eh, eh, eh, ne, nesupratau, ar, ar man buvo aiškus jūsų pirmasis klausimas. Jūs aiškiai pasakėte, kad yra kažkokiu trūkumu mano ataskaitoje. Galbūt galėtumėte pakomentuoti ir pakartoti savo klausimą, kas iš tikrųjų jums ten, pas, ko jūs ten pasigėdote. Kitas dalykas - parama, ypatingoji parama kuri turėjo atkurti finansinį stabilumą bei padėti restruktūrizuoti bankų ir finansų sektorių. Ši parama turėjo keletą tikslų. Visų pirma, reikėjo išvengti katastrofos krizės akivaizdoje ir išvengti, kad bet kokie ekonomikos procesai nutrūktų. Ir kai buvo sustabdyta rizika, reikėjo pradėti restruktūrizaciją tam, kad finansinės institucijos galėtų ir toliau remti realią ekonomiką. Europoje ekonomika yra visiškai priklausoma nuo bankų kreditavimo. Ypač smulkus ir vidutinis verslas yra su kreditavimu neišvengiamai susijęs. Todėl mums reikia efektyvios finansų rinkos, kuri garantuotų kapitalos srautus, garantuotų įmonėms prieigą prie kreditų, jau nekalbant apie privačius asmenis, kuriems reikia kartais kreditų ir vartojimui, ir kasdienio gyvenimo poreikiams užtikrinti. Jūs minėjote smulkų ir vidutinį verslą, uh, Ir noriu pasakyti, kad atitinkama ataskaita šių įmonių atžvilgių mes pateiksime rugsėjo mėnesį. Ten bus parašyta, ko mes pasiekėme gelbėdami finansinius institutus, kredito institutus ir iš to matysime, matysite, ką mums pavyko nuveikti. Dabar dar kartą pirmas klausimas. Aš žiūriu jūsų ataskaitą, kurioje yra e, puikūs rezultatai, matau, kad jūs surinkote daug baudų ir rašote apie valstybės paramą, viskas gerai. Bet man įdomu toks dalykas. Ko jūs tikėjotės 2010 metais, ką jūs planavote? Ir tada aš žinosiu, ar jūsų ataskaita gera ar negera. Man tiesiog trūksta atskaitos taško, ko, ko jūs siekėte ir ar jums pavyko. Gerai, dar kartą pabandysiu pakartoti. Kai pirmą kartą buvau atvykęs į jūsų komitetą, dar būdamas komisaro e, to posto kandidatu, Tuomet jau suformulavau savo užduotis, kurios, žinoma, susijęs su tuo, ką mano kolegos veikė prieš tai šiame poste. Aišku, aš turėjau tam tikrus mandatinius įsipareigojimus, bet visos tos užduotis, visi tie kurias aš suformulavau, prisistatydamas jums kaip kandidatas, jos visos buvo įgyvendintos 2010 metais. Ačiū. Sofija Intfeld. Sofija, aš neišgirdau, kaip jūs išteit mano pavardę. Dėkuoju komisarui, visada malonu matyti jūs čia. Norėčiau paklausyti trijų dalykų. Pirma, jūs minėjote Visa, Mastercard e, e, ir e, MIFS kalbėdamas savo pasisakymai, taip pat vakar kalbėjote apie SEPA. Aš norėčiau paklausti, ar jūs esate patenkinti tą pažangą, ar ji yra pakankama siekiant užtikrinti pakankamą konkurencingumą ir siekiant užtikrinti prieigą visiems mokėjimo kortelių e, tiekėjams uh, to see your proposals. However, SGI. Um, Norėčiau paklausti jūsų, apie, dėl jūsų požiūrį apie SGA, apie išimtis, jūs kalbėjote be kita ko apie ligoninės, tačiau jūs kalbėjote, kad išimtis gali būti taikomos tik tai tam tikroms kategorijoms, tai yra Tačiau kita vertus tos paslaugas teikiančios bendrovės gali veikti kaip komercinės bendrovės ir todėl nemanau, kad joms reikėtų taikyti bendrasis išimties nuostatas, todėl reikėtų labai atsargiai vertinti tokius pasiūlymus. Trečias klausimas, galbūt ne tiek klausimas, kiek pasamprotavimas. Savo pranešime dėl konkurencijos politikos ir vėliau e, diskusijose ikon komitete aš norėjau, kad būtų atliekamas tyrimas e, dėl internete tiekiamų įvairiausių reklamos paslaugų. Ar toksai tyrimas yra numatytas, ar numatote, ką nors daryti, ar jūs norėtumėte apskritai pasidalinti mintimis šią temą Tačiau kaip ten bebūtų, prieš dvi savaitės buvo pradėta veikti Saksis e, programa arba internetinis e, puslapis, kuriame užsiregistravo 5 milijonai. E, kaip 500 milijonų ES piliečių. Tai žinoma, naujas sektorius, bet vis dėlto uh, reikėtų pasiaiškinti, ką, kas yra siūloma, kadangi šitas sektorius tiesiog yra klesti, tai yra uh, elektroninė prekyba. Dėkui, ponė Intvelt. Dėl MIFS Multilateral Interchange Fees Mes dabar e, dirbame su Mastercard. Mastercard kreipėsi į teismą dėl e, tų įpareigojimų debetiniams ir kreditiniams kortelėm. Mes dėl debetinių kortelių susitarėme su Visa Europe bet dar nesusitarėme dėl kreditinių kortelių, dar dirbame šioje srityje. Turime potencialių naujų dalyvių kortelių rinkoje Europoje. Mes norime, kad būtų tikra europinė mokėjimo kortelių sistema. Ir taip pat E, mes žinome, kad jie nori būti gerais europiečiais, tie daly, rinkos dalyviai nori būti gerais europiečiais, bet aukštesnė kaina, siūlydami paslaugas aukštesnė kaina. Ir aš nežinau, ar iš tiesų ta aukštesnė paslaugų kaina bus naudinga Europos vartotojams. Mes dar tuos dalykus svarstome, svarstome ir dėl tos MIFS sistemos Aš nuolat bendrauju su atitinkamų generalinių direktoratų atstovais, kurie užsima šiais klausimais. Bu, su pono Barnie tarnybomis yra įkurta darbo grupė, į ją eina ir kiti specialistai, kol kas kolegijoje šie klausimai yra svarstomi. Ir iš tiesų nelengva dimo, diplomatiškai spręsti problemas susijusias su mokėjimo sistemomis ir su galimomis alternatyviomis sistemomis, jei nėra reglamento. Nes vienas iš pasiūlymų yra, kad galbūt nereikia reglamento. Bet mes labai norėtume vidaus finansinių paslaugų rinkos. Kaip jau sakiau ponui Lambertui, mums reikalinga tokia rinka ir mes nesam pakankamai stiprus pašalinti kliūtis ir išspręsti problemas tik konkurencingumo priemonėmis. Manyčiau, kad tam reikalingas reglamentas, bet apie tai dar reikia pakalbėti, pagalvoti ir padiskutuoti. Taigi aš pritarčiau Jums, mes iš tiesų esame lietai judame to tikro sepa keliu. Dabar socialinių paslaugų traktavimas. Daugelis taip vadinamų socialinių paslaugų nėra lengvai apibrėžiamos, kur baigėsi ta jų socialinė, kur baigėsi jų socialinis pobūdis. Bus specialios taisyklės e, smulkioms paslaugoms arba tokioms socialiniams paslaugoms teikiamoms vietos bendruomenėje aišku, siekiant neiškraipyti konkurencijos. Bet kuriuo atveju išimtis tai yra išimtis eksantė pranešimui. Tai reikš, kad tebe išlieka valstybės pagalba, bet turint galvoje socialinės paslaugas, čia galime mažinti e, administracinę naštą, atleisti nuo e, pranešimo komisijai. Galime, jei kyla kokių problemų, tada nagrinėti skundus arba atlikti ekspost kontrolę, ekspost patikrinimus, pasižiūrėti, ar iš tiesų laikomasi valstybės pagalbos taisyklių, ar tos taisyklės pažeidžiamos. Taigi, išimtis yra tik tie, kurie yra žemiau dėminimis taisyklės, tai yra labai mažytės paslaugos, nedidelės e, apimties paslaugos. Tai čia tada ta išimtis taikoma, kad apie tai nereikia pranešti. Nes e, tokios e, mažytės paslaugos rinkos niekaip neveikia ir e, administraciniams dalykams gali būti išvaistoma labai daug mm, pastangų išteklių, todėl mes norime optimizuoti tų išteklių naudojimą ir tada tokių paslaugų teikimo kontrolę užtikrinti e, vykdant ekspost kontrolę. Dabar e, tos e, paieškos sistemos ir re, reklama internete Google'as užima 94 procentus ES paieškų sistemų rinkos. E, Google e, tyrimai yra vieši, čia aš jokių paslapčių neatskleisiu. Mes žiūrime į e, galimas konkurencingumo problemas paieškos sistemose, reklamoje, internete bet noriu pasakyti, kad Google'as iš to gyvena, iš to uždirba. Reklama internete nėra tik Google'o išimtinė veikla, galbūt išnagrinėdami Google'o veiklą geriau suprasime, kaip veikia visas šis sektorius. Kitas dalykas, kuris mane šiek tiek neramina Tai yra, kas turi mūsų asmeninius duomenis ir kaip jie yra naudojami. Tai yra privatumo klausimas, tai nekonkurencingumo klausimas. Jei piknaudžiaujantė dominuojančią padėtimi, tai jūs taip pat galite išlošti iš m, mm, privačių duomenų turėjimo, pavyzdžiui, finansinių paslaugų srityje yra tokių atvejų, kai kai kurie e, rinkos veikėjai naudojasi tokia informacija savo interesams patenkinti. Ir kai kalbame apie privačius duomenys, reikia panagrinėti tokius dalykus. Bet kol kas tai yra susijęs su privatumo ir duomenų apsaugos dalykais ir kiti komisijos padaliniai ne mano užsima šių klausimų sprendimu. Bet dabar kol kas mes atliekame tik Google tyrimą, tai labai svarbus tyrimas, nelengvas, nes tai nauja ir dėl to, kad šis sektorius nuolat keičiasi. Kiekvienais metais šis sektorius pakeičia dalį savo verslo modelio ir dalį savo veiklos realybė irgi keičiasi, taigi mums nelengva atlikti tą tyrimą. Dėkoju. <coughs> Eh, Ačiū. Pirmininkė. Nagrinėjame labai svarbę temą. 40 metų, kai buvo patiktas pirmasis konkurencingumo pranešimas arba ataskaita. Ir visos temos atrodo labai svarbios. Aš norėčiau pradėti nuo krizės. Ponas Lambertas jau apie tai kalbėjo. Ta parama, kuri buvo suteikta krizės metu, na, neturėtų e, tęstis be galo ir turėtų atnešti kažkokią naudą. Kaip pasikeitė konkurencinė padėtis tiems, kurie negalėjo pasinaudoti tokią pagalbą. Kaip tuo tarpu, kaip pasikeitė tų padėtis, kurie kreipėsi į Centrinį banką ir gavo paramą likvidumui palaikyti. Kitas dalykas, ar centriniai bankai yra nepriklausomi, ar neatsirado kažkokių konkurencinių iškraipimų suteikiant paramą tam tikriems kredito institutams. Kitas dalykas, dėl tų paslaugų, visuotinės svarbos paslaugų, aš taip pat norėčiau laikytis deminimis taisyklės, bet konkurencinė politika turi būti susijusi ir su galim, rinkos prieiga arba turi ją reguliuoti. Mes turime garantuoti prieigą prie paslaugų ne tik mokėjimo atžvilgių, bet ir piliečiams. Aš manau, kad prieigos prie paslaugų kriterijus turėtų būti daug labiau iškeltas, pabrėžiamas. Trečias dalykas tai įvairios teisėkuros iniciatyvos, e, e, bendrųjų išimčių reglamentai. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad bus specialios konkurencijos taisyklės. Ir paskutinis klausimas apie tarptautinį bendradarbiavimą. Junktinėse Amerikos valstijose atliekami tyrimai dėl tam tikrų veiksmų, kurie poveikį turėjo ne tik Junktinės Amerikos valstybėms, bet ir Europai. Tai jeigu e, jau Junktinės Amerikos valstijos tyria tam tikrus atvejus, tai reikėtų tą daryti ir mums. Tai yra tam, rink, tam tikri rinkos elksenos modeliai, kuriuos reikėtų tirti ir manau, kad šioje srityje reikėtų bendradarbiauti su Junktinėmis Amerikos valstijomis, tik taip galėsim efektyviai uh, spręsti problemas. Na ir paskutinis klausimas - konkurencijos reguliavimas. Man, sakykime, kyla problemų su žemės ūkio produkcija ir konkurencijos reguliavimu šioje srityje. Uh, čia yra labai daug asimetrijos. Kitas dalykas - komunikacijų, telekomunikacijų sritis, roamingas, kaip čia veikia konkurencija, kaip įgyvendinamos esamos taisyklės. Ačiū. Think, think Atrodo, kad pateikti buvo penki klausimai. Pirmą atsakykite tuos penkis klausimus. Aš atsakysiu savo gimtąją kalbą, kad būtų aikščiau. E, Visų pirma, aš nemanau, kad ES centrinio banko e, likvidumo garantijos ir kreditai, kuriuos jis suteikė, yra kažkas e, tokio, kas atitinka valstybės pagalbos savoką. Ka Emergency Liquidity Assistance. Tai buvo tokia ypatinga e, krizinių situacijų pagalba, kurios, kurią suteikė centriniai bankai krizės pažeistiems savo bankais. Aš nemanau, kad tokia pagalba atitinka valstybės pagalbos statusą tų, šiuo momentu. Tačiau kita vertus, kai teikiama kokio nors pobūdžio parama, pavyzdžiui, garantijos tam tikri kreditai iškilus e, likvidumo sunkumams ir panašiai. Visais tokiais atvejais turėtų būti taikomos gairės, kurios e, priimtos 8-9 metais. Tai yra visas e, taisyklių paketas, kuriame yra nurodyta, kokios ribos turi būti pasiektos, kad e, ta pagalba nebūtų laikoma valstybės pagalba, kokie kriterijai yra taikomi, e, kas yra kompensacijos, kiek teikiama pagalbos restruktūrizacijai, kas yra investicijos, kaip pasidalinamos užduotis ir panašiai. Kitas klausimas - piliečių įtraukimas į visuotinės svarbos paslaugų sistemą ir prieiga prie visuotinių paslaugų. Tai yra nebejotinai vienas iš svarbiausių klausimų. Uh, Ir aš manau, kaip ir jūs, kad prieiga turi būti garantuota. Tuo tarpu valstybės parama ekonominės visuotinės svarbos paslaugoms turėtų būti vykdoma pagal 106 sutarties straipsnį. Tai nėra valstybės e, visuotinius paslaugų reguliavimas nes yra tam tos vadinamosios universaliosios paslaugos, kurios yra įvardyjamos Europos teisės aktuose ir jais reglamentuojamos. Na ir egzistuoja tam tikra tokia veik, veiksmų laisvė valstybėms narėms pasirinkti, kas bus laikoma tomis universaliomis paslaugomis. Tai yra viešoji paslauga, kuri tam tikroje valstybėje yra laikoma uh, universaliaja paslauga ir mes tada tikriname, ar jai gali būti teikiama valstybinė parama. Bet prieiga prie paslaugų tai jau ne tiek Europos e, kompetencijos klausimas, kiek valstybės narės vidaus politikos klausimas. Aš pritariu, jūs te, teikiate teisėtą klausimą, tačiau instrumentai, kuriais reglamentuojama valstybės pagalba tokio pobūdžio ekonominėms visuotinės svarbos paslaugoms, jie yra valstybėse narėse. Aš šiame komitete jau ne vieną kartą apie tai kalbėjau ir komisija stengiasi organizuoti viešas konsultacijas kurios baigsis šių metų pabaigoje. Ir tuomet galėsime pateikti savo išvadas, kaip gali būti toliau dirbama šioje srityje. Žinoma, tai tos pasiekmes, kur, ar e, išvados, kurias mes padarysime, kada nors turės įgauti ir teisės aktų charakterį ar pobūdį. Kaip konkrečiai bus įgyvendinami tie sprendimai, mes dar nežinome, komisija dar turės apie tai pagalvoti ir išaiškinti visą procedūrą parlamentui ir tarybai. Po to, kai mes parengsime savo atitinkamą komunikatą su šia tema dirba keli komisarai ir visi jie yra įsitikinę, kad sprendimas turėtų būti priimamas bendro sprendimo procedūros metu. Dabar apie tarptautinį bendradarbiavimą. Aš visiškai sutinku, kad reikia bendradarbiauti su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Tai apskritai viena iš svarbiausių mūsų partnerių. Tai yra šalis, kurioje įmonės e, sudaro daug tų kartelinių susitarimų, yra ir taip vadinamieji antitrust atvejai. Ir čia mes turime be jokios abejonės stebėti padėtį, bendradarbiauti su jų konkurencingumo tarnyba, teisingumo ministerija, e, priekybos E, komitetu ir panašiai. Mes kasdien su jais bendraujame, keičiamės informaciją, diskutuojame, diskutuojame ir, žinoma, siunčiame jiems savo informaciją, jeigu ji nėra konfidenciali. Ir žinoma, ne viską mes galime jiems pranešti, nes yra tam tikros konfidencialios informacijos, bet šiaip jau bendradarbiavimas yra labai sėkmingas. Ir kai kuriais atvejais mes kai kurias bylas vienu metu sprendžiame ir ten, ir čia. Jos yra paraleliai nagrinėjamos ir amerikiečių atitinkamų institucijų, ir pas mus. nes jų atsakingas konkurencijos tarnybas tikrai palaiko labai glaudžius ryšius su mūsų direktoratu. Taigi bendradarbiavimas tik, tikrai puikus ir net negalėčiau jokių nusiskundimų išsakyti. Dabar dėl konkurencijos ir reguliavimo. Aš visuomet pasisakiau už tai, kad e, būtų reguliuojami kartelinių susitarimų sudarimo atvejai. Ir jeigu yra kartelis, tai turi būti atitinkamai e, elgiamasi. Ir išimtys turi būti griežtai reglamentuojamos, bet tikrai jų turi būti labai mažai. Pirmoji išimtis turėtų būti ir paskutinioji išimtis, bet kuriu atveju negalime leisti legalizuoti kartelinių susitarimų, įteisinti jų. Telekomunikacijų paslaugos, žinoma, yra irgi toksai susitarimas tarp atsakingų institucijų, mes bendradarbiavame su Nelikrus tarnyba, su kitais generaliniais direktoratais. Uh, esame pasidalinę užduotis, tikrai labai sėkmingas mūsų bendradarbiavimas dėl dažnių, dėl visų kitų dalykų. Bet kuriuo atveju bendradarbiavimas su ITK tarnyba yra puikus. Manau, kad darbas organizuotas gerai ir visus instrumentus mes taikome labai efektyviai ir suprantame vieni kitų vaidmenį. Um. Dėkuoju komisarui už atsakymus. Dar kolegų yra paprašę žodžio po to, kai aš sudariau kalbėtojų sąrašą. Dabar norėčiau suteikti žodį Peter Simon ir Elizai Ferreiro, po to Hokmark Šuntis, Sepi Kuni Gulat. Ir tuo baigsiu kalbėtojų sąrašą. Kad taigi, Piterį. Ačiū. Tai aš noriu parodyti gerą pavyzdį ir užduosiu ne penkis, o tik tris klausimus ir pagal e, progresiją kitas kalbėtojas jau užduos tik vieną. Aš esu parengęs iniciatyvinį pranešimą dėl ES valstybės pagalbos visuotinėms paslaugoms reformos. Ir aš norėčiau Jums, komisarė Almunija, padėkoti dėl to, kaip Jūs į šią temą žiūrite. Jūs pateikėte kovo mėnesį komunikatą ir jis rodo, kaip išsamei Jūs atsižvelgėte į prieš tai buvusias konsultacijas ir kiek visų tų konsultacijų rezultatų perėjo į tą dokumentą. Ir aš žinau, kad iš mūsų Strasbūro diskusijų taip pat daug kas bus perkelta į jūsų būsimus dokumentus. Dabar jūs, matau, kad stengiatės atsižvelgti ir į parlamento darbo pobūtį ir procedūras tam, kad galėtumėte atsižvelgti į mūsų nuomonę nors mes šiek tiek pavėlavome su savo nuomonėmis. Trys klausimai man rūpi. Aš tikrai labai pritariu jūsų diversifikuotam požiūriui į valstybės paramą ekonominės visuotinės svarbos paslaugoms. Ir manau, kad reikėtų ieškoti deminimis ir taisyklių. Ir vietos paslaugos tikrai neturės didelės įtakos konkurencijai. Valstybės narės daug kur teikia pa paramą, tačiau vietos lygmenių tai neturi didelės įtakos. Aš norėčiau dar paklausti apie pareigą pranešti, kaip kolegė Intfeld jau minėjo. Uh, Jūs sakėte, kad statant socialinius būstus, ligoninės ir panašiai, bendrai jau dauguma tokių statytojų yra atleisti nuo pranešimų apie pagalbą. Aš noriu paklausti, ar ir socialinės paslaugas būtų galima išlaisvinti nuo tokios prievolės, pavyzdžiui, senų žmonių priežiūra, neįgaliųjų priežiūra, sveikatos apsaugą, tai yra irgi tik tai vietinės reikšmės paslaugos, taigi galbūt jos galėtų būti atleistos nuo tos prievolės. Kitas klausimas, apie tai diskutavome jau Strasbūrė, tai yra paslaugų efektyvumas. Paskutinis jūsų kovo mėnesio komunikato klausimas. Čia komisija taip pat nori nustatyti efektyvumo kriterijus, tikrinant tas paslaugas ateityje. ES mokė, mokesčių mokėtojai, žinoma, tam irgi pritartų, tačiau man kyla problemų su teisiniu pagrindu. Jeigu ES teisingumo teismas pagal Altmark kriterijus, nus, jeigu nustato, kad tai nėra visuotinės svarbos paslauga, tai komisija jau nieko ir nebegali pakeisti. Aš noriu pasakyti, kad ar komisija galėtų kaip nors patikrinti tą paslaugą, netgi jeigu Altmark kriterijai yra įgyvendinti. Kitas dalykas, paskutinis klausimas, pagal 14 sutartį, 14 sutarties straipsnį paslaugos, visuotinės svarbos paslaugos turi būti reglamentuojamos reglamento tarybos ir parlamento reglamento keliu. Ir ar komisija numato kada nors parengti tokio pobūdžio reglamentą artimiausioje ar šiek tiek tolimesnėje ateityje? Ačiū. Uh, Elisa, Eliza, klauskite dabar.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 situacija buvo kitokia. Bet 25 kovo paskelbtose tarybos išvadose rekomenduojama, kad atliekant bankų patikimumo testą valstybės narės turi spręsti, turi padėti bankams spręsti problemas o Europos e, atitinkami teisės aktai pasirodys tik rugsėjo mėnesį. Taigi, ar iš tiesų tada valstybės narės padės bankam susidoroti su krizės pasiekmėmis, tai šiek tiek rizikinga, mano nuomonė. jūs sakote, kad reitingo agentūros nepiknaudžiavo dominuojančią padėtim, bent jau nebuvo galima to įrodyti. O kalbant apie. Aš manau, kad yra nemažai elementų, e, rodančių, kad jos prisideda prie konkurencijos rinkoje iškraipimo. Ir norėčiau paklausti jūsų, kada komisarų kolegija planuoja ką nors priimti šioje srityje, turiu galvoje reitingo agentūrų kontrolę. O kalbant ir taip pat kuo greičiau reiktų, e, kalbant apie bendradarbiavimą su JAV, tai e, sakyčiau, kad pirmiausia reikia šios klausimus išspręsti Europos viduje. Reikia, gerbiamas komisarė, politinių sprendimų, bet e, nes tos agentūros turi tikrai turėti labai, gali turėti labai neigiamą poveikį konkurencijai. Simon, uh... Eh, į Simono klausimą atsakysiu. Notifikavimo prievolės netaikymo galimybė pagal 2005 metų įstatymus. Pavyzdžiui, į ta išimtis turėtų būti taikoma ligonėms ir kitonioms socialinio pobūdžio institucijoms, tačiau dabar šita išlyga turėtų būti taikoma ir platesniu mastu. Mes komisijoje pasitarėme ir numatėme, kad socialinėje sferoje reikėtų taikyti daugiau išimčių. Mūsų vertinimas, be kita ko ir su parlamento atstovais, rodo, kad tas socialinės koks de un servicio de interés general. Bendro intereso paslaugos turėtų būti labai aiškiai apibūdintos. Visų pirma, reikia apibrėžti, kas yra socialinės svarbos paslaugos, o apsisprendžiant galutinai reikėtų vis dėlto numatyti, ar ligoninės ir socialinės paslaugos skyriai galėtų naudotis išimtimis ir kad jiems nereikėtų taikyti prievolės pateikti informaciją. Antras klausimas. Siekiant konsoliduoti biudžetus, taikant taupimo priemonės ir veiksmingiau naudojant biudžeto lėšas, visuotinės ekonominės svarbos paslaugos įgauna ypatingą vaidmenį. Ir komisija mano, kad tie, kas teikia tas paslaugas, turi įrodyti, kad jos yra veiksmingos ir kad tos skirtos lėšos buvo panaudotos tikslingai kuo didesnis tų paslaugų veiksmingumas, tuo labiau piliečiai tų paslaugų gavėjai gaus didesnę naudą, tuo bus didesnė ekonominė nauda. Tai ir tada bus galima sutaupyti daugiau lėšų biudžete ir žinoma paslaugos teikėjas turi įrodyti, kad jisai veikia veiksmingai. Pašam, pavyzdžiui, viešojo transporto srityje jau yra numatytos tam tikros nuostatos, kurios numato, kad paslaugos turi būti naudingos ir veiksmingos piliečiams, jų gavėjams. Taigi paslaugos tiekėjas turėtų įrodyti, kad jisai teikia labai veiksmingas paslaugas. Apskritai kalbant apie visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, reikėtų pasakyti, kad komisija yra suteikti įgaliojimai veikti šioje srityje ir todėl dėl to nekyla jokių abejonių direktyva yra sukurta pagal sutarties 14 straipsnį. O jeigu kalbėtume apie visuotinės svarbos paslaugas, tai mes vadovaujamės 114 sutarties straipsnių, bet to vadovaujamės ir nuostada, kad visuotinės svarbos paslaugos turėtų būti vertinamos ir iš konkurencingumo požiūrio taško. Dabar atsakysiu į kolegės Ferreros klausimą dėl bankų atsparumo vertinimo arba testo. Buvo priimti atitinkami sprendimai, kuriuos vadovaujant, kuriais vadovaujantis valstybės narės turėtų atlikti bankų atsparumo patikrinimus ir numatyti, kokios yra galimos pasiekmės tuo atveju, jeigu bankai e, sužlugtų, bankrutuotų ir taryba teisingai pastebėjo, kad pirma, rinka turėtų tiesiog sureguliuoti atskiros e, finansinės institucijos e, kapitalo e, srautus, jeigu atitinkama finansinė institucija bankrutuotų. Jeigu yra didinamas kapitalas, E, e, teikiant e, pagalbą arba prisimant atitinkamą riziką, tai tuo atveju komisija turi gauti tokios institucijos restruktūrizacijos planą. Jame turėtų būti nurodyta, kaip bus restruktūrizuojamas kapitalas, įmonės balansas ir per tam tikrą laikotarpį, vidutinės arba ilgos trukmės laikotarpį, turi būti užtikrinamas tos finansų institucijos veiklos finansavimas, kad šitas bankas veiktų sėkmingai. Ir kita vertus būtina užtikrinti, kad nebūtų pažeistos konkurencijos sąlygos rinkoje. Dabar vyksta daugybė darybų, o kai bus pradėti atsparumo, bankų atsparumo patikrinimai, tokių diskusijų bus dar daugiau. Portugalijai, Airijai ir Graikijai nutarus e, skirti paramą, dabar mes turime labai atidžiai stebėti situaciją. Dabar dėl reitingų agentūrų. Aš sakiau, kad man abejonių kyla nuolat. Kasdien pasiteirauju savo e, institucijos darbuotojų, ar yra naujų skundų, skundų dėl kartelių sudarimo, ar dėl to, kad yra naudojamasi vyraujančia padėtimi rinkoje. Tačiau iki šiol niekas man neminėjo, kad uh, yra pateikti solidus skundai ir kad dėl to reikėtų pradėti tyrimą. Tačiau rudenį yra numatytas paskelbti naujas reglamentas, kuris turėtų e, reguliuoti reitingo agentūrų veiklą, ypač krizės atveju. Tačiau nesusitarima dėl to, ką reikėtų reguliuoti. Mes turime savo nuomonę, žinoma, komisijoje, tačiau vis dėlto reitingų agentūros taip pat turėtų pateikti savo nuomonę. Kita vertus šitomis reitingo agentūromis beveik nepasitikima jų pasitikėjimo e, procentas yra labai žemas tačiau kita vertus jų vertinimas turi ypatingą poveikį rinkoje. Pavyzdžiui, prisiminkime, kas atsitiko po to, kai praėjusią savaitę buvo paskelbtas e, Portugalijos kreditingumo reitingas. Anksčiau tai buvo padaryta ir e, Graikijos e, atžvilgių. Uh, Guna, then, uh... Dėkoju. Gunaras, o pato šuntis. Dėkui. Norėčiau grįžti prie visuotinės ekonominės svarbos paslaugų. Visuotinės svarbos ekonominių paslaugų. Aš perskaičiau komunikatą, bet taip pat, e, kalbant apie mūsų diskusijas, labai svarbu, kad reikia uh, procedūras padaryti kuo aiškesnės ir skaidresnės. Bet reikia neužmiršti dar vieno dalyko. Ne tik paprastinti ir aiškinti procedūras, bet siekti ir kuo naudingesnio tolesnio vystimosi šioje srityje. Tai yra, kad šioje srityje mums labai svarbu, kuo geresnė pažanga, tai naudinga ir piliečiams, ir apskritai Europos e, ekonomikai, šios ekonomikos konkurencingumui. Ir kyla klausimas, ar iš tiesų mūsų sektoriai konkurencingi, ar yra konkurencija, ar piliečiai gali tą konkurenciją pasinaudoti. Būtent mums reikia, kad tas paslaugų teikimas vystytųsi mums naudinga, tinkama linkme. Pasižiūrėkime, kaip keitėsi telekomo sektorius. Ir ar mes nenorėtume, ar mes norėtume, kad taip keistųsi ir transporto paslaugų teikimo energetikos ir kiti sektoriai. Gerbiamas komisarė, man trūksta tokio požiūrio. Ir kai jūs grįšite į mūsų komitetą, parengę pasiūlymą, norėčiau, kad ir į tai būtų atsižvelgta, nes yra skirtumas tarp valstybės paramos teikiamos paslaugų teikėjams. Įvairiose valstybėse narėse yra skirtingos tradicijos, bet reikia, kad naujas pasiūlymas numatytų ir tarp valstybinės paslaugas, ir pasaulinių lyderių susijungimą neužtenka tik turėti aiškesnę ir skaidresnę sistemą. Reikia ir daug di dinamiškesnės sistemos, nes mums reikia dinamiškos, konkurencingos sistemos, o ne išlaikyti dabartinę sistemą. Turime taip pat išlaikyti subsidiarumą ir įvairias tradicijas, bet tuo pat uh, metu užtikrinti, kad būtų daugiau konkurencijos ir daugiau naujų paslaugų teikėjų, nes kitaip mes neskatinsime konkurencingumo ir Europos ekonomikos plėtros. Reikia ne tik aiškinti ir, ge, ne tik aiškinti ir tobulinti, bet siekti ir didesnio efektyvumo. Dėkui. Kitas kalbėtojas. Kyrie Almūnė, aš ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Dėkui, ponė komisijos nary, už tai, kad atvykote į mūsų komitetą ir tie atostogos linkiu jum gerų atostogų. Aš norėčiau pateikti tokius klausimus. kad galėtume ramę sąžinę išvykti atostogauti. Kreditų reitingo agentūros ponas Barnie ir ponė Reding prieš, taip pat ir ponas Baroso prieš keletą dienų e, skiria dėmesio kreditų reitingo agentūrų klausimui. Jūs teigiate, kad rūdienį rengėtės pateikti trečio reglamento pasiūlymą. O kas tada atsitiko su antruoju reglamentu? Šis antrasis reglamentas turėjo pakeisti pakeisti mm, tam tikras pirmo reglamento nuostatas susijusias su kreditų agentūrų patikimumu. Kodėl mes dabar turėtume m, mm, tikėti, kad tas trečiasis reglamentas bus naudingas? Ko jūs laukiate? Ar jūs laukiate, kad kreditų reitingo agentūros kreiptųsi į jūs? Dėl bankų atsparumo testų tie testai sėkmingai E, bankai sėkmingai tuos testus atlaikė, tai kodėl išlieka dar mm, skolų krizė ir kodėl tie, e, ar nėra tie rizikos scenarijai, kai tikrinamas bankų atsparumas e, nepakankamai geri tam atsparumui patikrinti. Matome, kad bankrutuoja Graikija, Matome situaciją Portugalijoje. Tai taip pat susiję su banko atsparumo testais. Paskutinis klausimas. Dėl to, ko Tarptautinis valiutos fondas laukia iš eurozonos, ko tikisi iš eurozonos. Jūs į tą klausimą neatsakėte. Tarptautinis valiutos fondas dalyvauja vairiose finansinėse programuose, struktūrinių pasikeitimų programoje. Ką Jūs galvojate? Ar negalvojate, kad Tarptautinio valiutos fondo reikalavimai iškraipo kom konkurenciją vidaus rinkoje ir atitinkama studija šią temą? Dėkui Jums ir linkiu gerų atostogų. Dėkui. Pirmiausia, atsakysiu ponui Okmark. Norėčiau dar pakartoti, kokį instrumentą ketiname naudoti dėl svarbos pasla, visuotinės svarbos paslaugų. Čia jau nekalbėsiu apie visuotinės svarbos ekonominių paslaugų vaidmenį mūsų mm, sistemoje. Aš atsakingas už valstybės paramos kontrolę, valstybės pagalbos kontrolę ir ties tuo norėčiau susikoncentruoti, kalbant apie veiksmingumą, naudingumą tų paslaugų, veiksmingą jų teikimą ir tuos e, visuotinės svarbos paslaugų teikėjus mūsų ekonomikoje. Tas platesnis požiūris, kurio jūs prašėte, susijęs su tuo, kad ES yra reglamentai atskiriems sektoriams, kur tos visuotinės svarbos paslaugos yra labai svarbios. Yra toks reglamentas e, telekomo, energetikos, transporto sektoriui, pašto paslaugų sektoriui tie visi sektoriniai mm, reglamentai yra labai svarbus ir jūs tą žinote, nes irgi prisidedate prie teisėkuros. Valstybės pagalbos kontrolė yra kaip ir nedidelis, kuklus instrumentas, ir su juo mes neišspręsime ekonomikos problemų, paslaugų teikėjų, paslaugų veiksmingumo problemų, e, bendradarbiavimo ne tik vidaus, bet ir tarptautinėje rinkoje. Šios dalykus galima išspręsti pasinaudojant kitomis priemonėmis. O čia, kalbant apie valstybės pagalbą, mes norime kuo efektyviau panaudoti valstybės lėšas netrukdant teikti visuotinės svarbos paslaugas. Būtent tai, ką norėjau pasakyti, ponas Čiūtis. Dabar pereisiu į ispanų kalbą. Eh? Tikiuosi, kad bent jau išvažiavus atostogų paliks mane visi ramybėje ir apie tai manęs jau nebeklausinės. Na, nežinau, ar apskritai aš pateksiu į tą pajūrį ir galėsiu pailsėti, bet čia jau kitas klausimas. Reitingo agentūros jums labai svarbios. Jeigu teisingai atsimenu, buvo du skirtingi reglamentai. Krizės pradžioje pirmasis. ES buvo beje pirmoji, kuri pasisakė apie reitingo agentūrų vaidmenį. Antrasis etapas, kai buvo tad tuo met, kai jau reikėjo atsižvelgti į kitus aspektus. Bet darbo dar yra nemažai. Reikia reglamentuoti visą šitą sritį. Tai tikrai ne paskutinis reglamentas, todėl mes ir rengėme naują reglamentą ir tikrai kai kur to reguliavimo reikės. galbūt teks šį beitą išbraukti iš kitų reglamentų, kas susijęs su reitingo agentūrų veikla. Mm, reikia stiprinti politinių sprendimų procedūras ir jų patikimumą. Tai yra ne tik ekonomikos, bet ir politikos klausimai. Institucijos, mechanizmai, sprendimų prieimimo procedūros turi būti patikimos. Jeigu reitingo agentūros turės pernelyg didelį, pernelyg stiprų vaidmenį, tai gali turėti labai neigiamų pasiekmių, kaip ir buvo matyti. Kitas klausimas tai yra atsparumo testai bankams. Europos bankų priežiūros agentūrai teks vertinti atsparumo testų rezultatus, bendradarbiaujant su atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis kaip tik artimiausią penktadienį mes gausime galutinius atsparumo testų rezultatus. Manau, kad skaidrumas tikrai bus maksimalus ir rinkoms galbūt pavyks šiek tiek e, nusiraminti, nes šiuo metu rinkos yra tiesiog labai neramios, per nelik daug nėra. Ten yra to isterijos. Dabar apie valiutų fondą. E, Valiutų fondas vykdo daugybę paramos programų, ypač nuo jo priklausomos yra trys ES valstybės, ten yra jo veikla intensyviausia. Be jokios abejonės reikės reformuoti ir šią sritį, ir nacionalinės konkurencijos tarnybos turi stebėti šį procesą. Džiaugiuosi, kad mano direktorato bendradarbiai dalyvauja rengiant atitinkamas restruktūrizavimo problemas valstybėse narėse. Tai nėra lengvas uždavinys ir valstybės narės turi ir toliau stiprinti savo konkurencinės priežiūros tarnybas bei stengtis laikytis e, konkurencinių taisyklių. Taip man atrodo, kaip konkurencingumo komisarui. Dar du klausimai. Dėkui, ponė komisarė, dėkui už tai, kad atvykote į mūsų komitetą. Bendro pobūdžio klausimą norėčiau pateikti kai kuriuose sritise pagrindinės taisyklės nustato Europos Sąjunga, pavyzdžiui, kaip konkurencingumo taisyklės. Paimkime porto, sporto sritį. Nėra Europos teisės aktų, kurie būtų taikomi tik sportui. O vidaus rinkos taisyklės, ypač konkurencingumo taisyklės, apskritai bendraja prasme galėtų būti taikomos sportui kaip ekonominiai veiklai. Ir Europos O kalbant apie kitas rytis, pavyzdžiui, apie visuotinės svarbos paslaugas, pagrindinės taisyklės taikomos toms rytim yra tik konkurencijos taisyklės. To, tos taisyklės yra bendros, nors, pavyzdžiui, teisėjas gali jas e, traktuoti e, atitinkamai priderindamas prie konkretaus sektoriaus. Taigi, mano klausimas, ar politinė ir teisinė prasme jum atrodo pakankama, kad konkurencingumo taisyklės kai kuriuose srityse nesiremia pozityve, pozityviais teisės aktais, kalbant apie konkurencingumą. Pavyzdžiui, kalbant apie sportą, kaip sportui pritaikyti Europos konkurencingumo taisyklės, jei Europo, Europos Sąjunga neturi aiškios politikos ir aiškios, aiškių nuostatų, e, aiškių konkurencingumo nuostatų šioje srityje. Monsieur le commissaire, merci d'être là, très brillant. E, Pone komisarė, Dėkui, Liza Ferrera jau atsakė į klausimą, kurį norėjau pateikti, bet norėčiau dabar pateikti šio kitokį komentarą. Kolegija netaip seniai priemė pasiūlymą, kad reiktų parengti teisėkuros pasiūlymą pagrindiniams e, paslaugoms teikiamoms bankų. Ar dabar tai reikš, kad mes užtikrinsime visiems potencialiem vartotojam prieimą prie bazinių bankinių paslaugų. Kaip užtikrinsime, kad bankai neatsisakys aptarnauti, teikti tas paslaugas tam tikriem klientam. Linkiu jum gerų atostogų, bet ko gero visų mūsų atostogos nebus labai ramios. Dėkui. Dėkui. Sportas. jei gerai prisimenu, sutartyje, Lisabono sutartyje yra nauja teisinė bazė sportui. Kalbant apie konkurenciją, yra kai kurios rytis, kurios ekonomiškai liečia tam tikras uh, sporto sritis, turiu galvoje profesionalų sportą. Tai šioje srityje yra ir ekonominiai aspektai. Kol kas dar nėra gairių atskiriem sektoriam dėl valstybės pagalbos atskiriem sektoriam. Kalbant apie sportą, netaip seniai su savo darbuotojais aptarinėjome vieną atvejį. Vengrijos vyriausybė nori parengti finansavimo programą e, sportinių infrastruktūrų statybos finansavimo programą. Tomis infrastruktūromis naudotųsi profesionalūs klubai. Taigi, tai jau yra grinai konkurenciją sporto srityje. Ir Vengrijos vyriausybė e, klausia mūsų, kokiom sąlygom būtų galima teikti tam valstybės paramą, valstybės pagalbą. Pirmą kartą mes čia susidurėme su sportinės infrastruktūros klausimais. Čia reiktų e, taikyti sutarties 107 straipsnį ir Vengrijos vyriausybė mūsų klausė, kokiom sąlygom e, parama, valstybės parama, valstybės parama būtų galima teikti. Sportas, sportos rytis. galėtų būti susijusi ir su dominuojančios padėties aspektais, bet kol kas esame susidūrę tik su šioje srityje tik su audiovizualiniu sektoriumi. Bet ar būtų sportas, ar kai kurios kitos sritis, tai kad nėra konkrečių ES teisės aktų tom sritim, tai visiškai mums netrukdo taikyti pagrindinių e, teisės aktų, pavyzdžiui, sutarties atitinkamų straipsnių. Skiriasi sąlygos atskirose valstybėse narėse, kartais taikant Europos taisyklės, reiktų pasižiūrėti, kokia situacija kiekvienoje valstybėje narėje. Čia turiu galvoje, pavyzdžiui, Prancūziją. E, pavyzdžiui, dingo mm, siekiama panaikinti dominuojančią poziciją žirgų lenktynėse, kai vyksta. Kai vyksta lošimai e, susijęs su žirgų lenktynėmis. Tai labai aktualu Prancūzijai. Taigi, skiriasi situacijos ir įvairiuose sektoriuose ir valstybėse narėse. O kalbant apie valstybės pagalbą, tai yra labai daug e, gairių, apie 30 gairių skirtingiams sektoriams. Bet kai, kuriom, e, kai kuriem sektoriam nėra tų gairių, bet tada taikom arba teismo praktika, pavyzdžiui, e, antikartelin, e, e, kai kalbam apie kartelinius susitarimus, tada taikoma teismo praktika. Konkurencija būtina, o valstybės kontrolė, o, o kontrolė, kon, konkurencijos kontrolė ir valstybės pagalbos kontrolė turėtų būti atliekama ES lygių. Ne pati valstybė turėtų tikrinti savo valstybės pagalbą ES. Kalbant apie bankinės pagrindinės bazinės bankų paslaugas. Reikia pasižiūrėti, ar konkurencijos prasme čia yra kokiu nors kliūčių tam, bet žmogaus galimybė turėti banko sąskaitą ar, ar tokios galimybės atėmimas, aš nežinau, ar tai susijęs su konkurencija. Yra Europos Sąjungoje, sako klausiančioji, 42 milijonai gyventojų, kuriem kyla problemų gauti bankų paslaugas. Aš, aš tiesiog paklausiau trumpai ir aiškiai, komisaras. Dėkui, aš pasižymėjau jūsų komentarus. Dėkoju. Dėkoju. Aš jau sakiau, kad mes pasimatysime su jumis rugsėjo 22 dieną, ne Liepos 22. -ąją jūs išvengėte tos, to susitikimo. Ir tuomet mes aptarsime tris konkurencingumo politikos e, sferas. Aš tikiuosi, tikėjausi, kad kas nors mane pakeis su e, pirmininko postė, bet niekas ne, nepakeitė. Garcija Magajo dabar atrodo sutiko pakeisti mane pirmininkės kėdėje ir po trumpos pertraukėlės pratęsime posėdį. Señorías, vamos a, vamos a continuar el desarrollo normal de esta sesión. Tenemos en... Kolegos, toliau tęsime mūsų posėdį pagal mūsų dabartinę darbo tvarkę. Pirmiausia, svarstysime ES konkurencijos politikos metinę ataskaitą, pranešėjas. kaip ten jo pavardė, ar jos. Taigi, tai yra Andrėjas Švab ir atrodo, jis netgi mane girdi. Atsiprašau, pirmininkė, kad nesiklausiau jūsų ir aš tikėjausi, kad mes dabar kalbėsime apie kolektyvinius ieškinius, norėčiau apie tai ir pasisakyti. Kolektyviniai ieškiniai buvo svarstomi jau ir praeitoje kadencijoje. Ir aš šiame komitete rengiu pranešimą kartu su kitų frakcijų atstovais. Kalbėjome apie tai jau horizontalioje darbo grupėje, konkurencijos horizontalioje darbo grupėje. Ir pagrindinis klausimas, kurį, kurį turime atsakyti jau pačioje pradžioje, ar mums reikia horizontalaus instrumento, kaip siūlo teisės komitetas. Komisija e, Arba mums reikia apsispręsti, ar mums reikia tokio horizontalaus visas rytis apimančio instrumento. Kitas dalykas, likščioliniai horizontalūs instrumentai yra prastai naudojami. Tai mūsų teisinė praktikoje yra nepakankamai išvystytas teisės instrumentas, todėl reikia pagalvoti, galbūt reikia mažesnio instrumento, kuris būtų konkretesnis ir padėtų įgyvendinti konkurencijos teisę konkrečiai. Toks svarstymas dabar vyksta, to tokį toną mums uždavė komisija ir galbūt mes, parlamentas, pagal 114 straipsnį galėtumėm imtis bendro sprendimo procedūros. Visi komis, kom, likščioliniai konkurencijos sprendimai buvo priimami tarybos ir komisijos ir parlamentas nesikiždavo. O šiuo kolektyvinio ieškinio atžvilgiu mes pagal 114 straipsnį galėtume reikalauti bendro sprendimo procedūros ir aktyviai dalyvauti rengiant šį dokumentą. Yra daugybė neuž, neatsakytų klausimų. Mes bet kuriuo atveju turime stengtis, kad neatsitiktų taip, kaip Junktinėse Amerikos valstijose. Tai netušti žodžiai. Aš manau, kad mes, kaip ES įstatymų leidėjai, neturime visų kompetencijų tam, kad galėtume šimtų procentų garantuoti, kad pas mus neatsitiktų taip, kaip yra Amerikoje. Pavyzdžiui, Vokietijoje nėra taip vadinimų contingency fees, tai yra dalyvavimas galimame pelne laimėjus teismo procesą. Tačiau Konstitucinis teismas nustatė, kad tais atvejais, kad jeigu e, pareiškėjas neturi pinigų pradėti procesui, tai yra e, teikiama tam tikra pagalba, kad jis galėtų apmokėti savo advokatui iš anksto, tikėdamasis po tos sėkmės procese. Taigi, mažinau, kad kai kuriuose valstybėse narėse gali atsirasti panašus dalykas kaip Junktinėse Amerikos valstijose. Tai reiškia, kad vyks taip vadinamasis forum shopping ir teisės rytis bus labai diversifikuojama tai gali privesti prie to, kad pas mus įsivyraus amerikietiški santykiai, o mes to tikrai nenorime. Kaip to išvengti? Tik tai taip, kad įtikinsime tas valstybės narės, kurios dabar neigiamai žiūri į kolektyvinius ieškinius, mes jas įkalbėsime įsipareigoti priimti tą kolektyvinį ieškinį ir priversime jas įsipareigoti priderinti savo nacionalinę procesinę teisę prie tokių mūsų nuostatų. Ir jeigu mes galėsime įpareigoti valstybės narės tą padaryti tam, kad išvengtume amerikietiškų santykių pas mus, tada galėsime pasakyti, kad vartotojai turi teisę reikalauti nuostolių atsiradusių dėl konkurencijos taisyklių pažeidimo atlyginimo. Kolegos Intfeld ir Sančias Presedė jau dirbo prie šių klausimų praeitos kadencijos metu. Prieš, pradedant, prieš prasidedant konkurencijos taisyklių pažeidimui ir iki produkto pateikimo vartotojui yra dar daugybė fazių. Ir tam galima būtų taikyti passing on defense procesą. Ir ieškinys e, konkurencijos pažeidėjui galėtų būti siejamas ir su ankstesniu e, tiekimo grandinės veikėjų, jeigu pažeidimai buvo įvykdyti ten. Taigi čia atsiranda tokių naujų civiliniam procesui nebūdingų sričių. Dabartinė, dabartinis kartelį e, apsaugos mechanizmas turi būti išlaikytas ir kaip matėme iš komisaro pasisakymo, yra sėkmingas, todėl reikėtų jį stengtis išlaikyti. Aš norėčiau, aišku, išgirsti iš kolegų dar įvairių pastabų. Ir norėčiau kartu su Teisės komitetu renkti bendrą poziciją, nes reikia galų gale apsispręsti, kuris komitetas bus galutinai atsakingas už šio dokumento parengimą. Muchas, muchas gracias, Andrija. Eh, Dėkuoju, Andrėjas. pranešėjas labai išmano šią sritį. Kalbėjo apie metinę ataskaitą. Taip pat reikėtų pakalbėti ir apie naująją, naujasias valstybės subsidijas ir dar vienas pranešimas. Taigi dabar siūlyčiau kalbėti apie visus tris pranešimus iš karto. Simon. Aš pakalbėsiu apie savo iniciatyvinį pranešimą. Jau minėjau, kad komisija čia ėmėsi labai svarbios temos, svarbios visai Europai. Visuotinės ekonominės svarbos paslaugos yra mūsų socialinio Europos modelio pagrindo ir daug prisideda prie mūsų piliečių gerovės ir prie mūsų konkurencingumo ir ekonomikos veikimo. Uh, Tam, kad ši sistema veiktų, reikia, kad paslaugos būtų aukštos kokybės ir prieiga prie jų turėtų visi visuomenės sluoksniai. Kaip organizuoti tokias aukštos kokybės visuotinės svarbos paslaugas? Pirmiausia, paslaugų teikėjai ir jų naudotojai turi būti turi egzistuoti tvirtai nustatytose teisės normose. O tuo tarpu būtent teisinėje srityje ir trūksta aiškaus regla, reglamentavimo, ypač tokių viešųjų paslaugų teikimo srityje. Mums reikėtų padiskutuoti apie tai, ar nevertėtų reikėtų pateikti horizontalaus teisės akto tokioms visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms pagal 14 veikimo sutarties straipsnį. Čia kalbama ne apie konkrečias paslaugas ir neįkišimasi apie paslaugų, į paslaugų teikimą, tai yra tik teisinio pagrino sukūrimas, pagal kurį valstybės įstaigos teikiant tokias paslaugas gali kontroliuoti jų teikimo kokybę ir garantuoti jų nenutrūkstamą teikimą. Subsidiarumas yra išlaikomas. Tai yra teisinio pagrindo poreikis ir toks teisinis pagrindas numato įvairius teisės aktus, specialius teisės aktus tam tikroms paslaugoms. Tiksliau, e, tai tebelieka įmanoma. Džiaugiuosi, kad komisija savo pranešime siūlo daugiau aiškumo, siūlo diversifikuoto požiūrio į valstybės paramą teikiant visuotinės ekonominės svarbos paslaugas. kaip galima būtų supaprastinti visą procedūrą, kaip sumažinti biurokratiją, kaip padidinti garantijas. Tai galima padaryti atleidžiant nuo pranešimo prievolės arba padidinant ribinės vertes. Kiekvienas ir vienas ir kitas požiūris turi savo privalumų. Deminimis taisyklė uh, vietos lygmenių teikiamoms paslaugoms yra prasminga, nes paprastai tokios paslaugos neturi įtakos tarp valstybiniams sandoriams, priekybiniams sandoriams arba tas įtaka yra labai maža ir konkurencingumo pažeidimų dėl to neturėtų kilti. Galbūt galima būtų įvesti naują deminimis taisyklę specialiai vietos lygmenių teikiamoms paslaugoms. Galbūt reikėtų kažkaip tai atsižvelgti į bendruomenės dydį, į e, gyventojų skaičių ir į paslaugos e, teikėjo apyvartą. socialinėms paslaugoms reikia nustatyti ribinės vertes, nors čia ir, irgi pavojus nėra didelis, kad įvyks kažkokie konkurenciniai iškraipimai. Čia tiesiog reikia daugiau aiškumo ir daugiau garantijų. Man būtų, atrodo, kad būtų prasminga senelių priežiūrą, neįgaliųjų priežiūrą įtraukti į tą sąrašą, E, paslaugų, kurioms nereikia atskiro pranešimo. Ir reikėtų pažiūrėti, ar galima palyginti šias paslaugas su socialinio būsto bei ligoninių statyba. Dar vienas dalykas, į kurį norėčiau ypatingai atkreipti dėmesį, kai teikiamas didelės, didelės apimties visuotinės ekonominės svarbos paslaugos, reikia atsižvelgti į efektyvumo kriterijus. Tikrai labai svarbu. Aš skaičiau pranešimą apie valstybės pagalbą Deutsche Bahn įmoniai prižiūrint senas stotis. Ten jokios kontrolės nėra ir neaišku, kaip tie pinigai yra panaudojami. Todėl teisėta komisijai reikalauti čia kontrolės, bet kol kas nėra aiškus teisinis pagrindas. 106 sutarties straipsnis būtų vienintelė įmanoma, vienintelis įmanomas teisinis pagrindas. Tačiau sprendimas, Altmark sprendimas, teismo sprendimas aiškiai pasako, esant keturiems Altmark kriterijams, ne, valstybės parama negalima. Ir jeigu tie keturi kriterijai yra įgyvendinami, komisija neturi jokio kito instrumento sukontroliuoti. Taigi šis klausimas ir toliau yra neišspręstas ir mes turėtume toliau diskutuoti artimiausiomis savaitėmis. Ne, visai nepriklausomai nuo to, ką mes manome prasming, laikome prasmingu ar neprasmingu efektyvumo kriterijumi, bet aš kol kas nematau jokių komisijų, jokių galimybių, ką nors pakeisti šioje srityje. Muchísimas gracias, señor Simon. Tiene la palabra el señor Sánchez Presedo. Ačiū, ponė Simon. Ponas Ančias. Dėkuoju, pirmininkė. Diskusija dėl visų šių pranešimų tapo bendra ir aš norėčiau pasakyti, kad mane labai domina visuotinės ekonominės svarbos paslaugos, apie kurias kalbėjo ir komisaras. Šis klausimas man įdomus net dėl to, kad reikia atsižvelgti į subsidiarumo principą, bet ir dėl to, kad reikėtų pamastyti, ar čia nereikėtų pagalvoti apie tam tikrą reguliavimo būtinybę, tam tikras apsaugos priemonės, kad nebūtų taikomos kokios nors išimtys. Mano manimu, galimybė gauti šitas paslaugas turėtų būti užtikrinama kuo platesniu mastu. Kolega Švab kalbėjo apie tai taip pat. Mūsų komitetas turėtų parengti atitinkamus pasiūlymus. Ikon komitetui labai svarbu pateikti tokius pasiūlymus, kurie būtų siejami su konkurencingumo politika, kadangi galvodamas apie bendrijos teisės taikymą, reikėtų numatyti apsaugos priemonės konkurencingumo srityje, reikėtų remtis atitinkamais teisingumo teismo sprendimais, taip pat reikėtų atsižvelgti ir į kolektyvinius ieškinius, kadangi čia reikėtų pagalvoti apie saugiklius. Kita vertus labai svarbu, kad kolektyviniai ieškiniai būtų nagrinėjimų bendrai, o ne atskiruose teismo e, procesuose, reikia užtikrinti daugiau saugumo ir reikėtų taikyti vienodai teisės nuostatas. Čia susidurime su metodikos problemomis, kaip taikyti teisės nuostatas sprendžiant tam tikrus ekonominius klausimus. Ir reikėtų išsiaiškinti, ar mes čia turime bendrijos kompetenciją, ar galime numatyti pagrindinius principus siekiant e, taikyti vienodus reikalavimus visiems. Ir taip pat iškyla klausimas dėl teisėkuros procedūrų ar dėl kitokių pasiūlymų. Atrodo, kad komisija yra pasirengusi prane, pateikti e, pranešimą, tačiau kita vertus susidurime su skeptišku požiūriu į kolektyvinius ieškinius, kadangi nėra ES mastu jokių e, reglamentų ir taip pat nėra nuostatų dėl žalos atlyginimų. Taigi reikėtų stiprinti tą reguliavimo teisinę bazę, turint galvoje bendro pobūdžio ieškinius ir taip pat turint omenyje atskirus specifinius ieškinius. Pavyzdžiui, reikėtų nagrinėti kolektyvinius ieškinius susijusius su žalos atlyginimu, atlyginimu atskiram vartotojui. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie e, valstybės institucijų atsakomybę. Kai kalbame konkurencingumą, turime turėti omenyje ir atsakomybę. Viešoji ir privatinė teisė turėtų būti apibendrintos reikia užtikrinti atitinkamą sinergiją tarp tų teisės sričių ir kad ta sinergija atsispindėtų ir konkurencingumo e, srityje. Visi sutinkame su tuo, kad, nereik, kad reikėtų vengti tokių uh, ypatingų uh, situacijų, kurios pasitaiko Junktinėse Amerikos valstijose, kai pateikiamas ieškinys dėl trigubo žalos atlyginimo arba kai e, žala išaiškėja tik tai po tam tikros, e, tikro e, laikotarpių. Junktinėse Amerikos valstijose yra taikomas kolektyvinio ieškinio principas o mums reikėtų galvoti apie didesnio lygio neutralumą. Ir taip pat reikėtų atsižvelgti ir į tokius ypatingus specifinius atvejus. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip yra, turėtų būti sprendžiami Por lo tanto, son aspectos muy específicos. Atleidimo nuo žalos atlyginimo klausimai. Taigi reikia atsižvelgti į daug specifinių dalykų. Reikėtų vengti tokių e, ypatingų atvejų, žalos atlyginimo atvejų, kokie pasitaiko JAV, todėl reikėtų vadovautis kolektyvinių ieškinių principų ir ieškoti galimybių E, numatyti opting in galimybę ir numatyti galimybę, kad nukentėję galėtų pateikti kolektyvinius ieškinius bendrai, kai iškyla tokia būtinybė. Ypač tais atvejais, kai nukentėjusių yra daug ir jie padaryta žala yra nedidelė ir todėl atskirai pateikti ieškinį dėl mažos jo sumos būtų nenaudinga. Taigi reikėtų numatyti galimybę kreiptis į vieną centralizuotą instituciją dėl žalos atlyginimo. Taip pat reikėtų išspręsti ir galimybę, numatyti galimybę, kad susivienimai asociacijos galėtų kreiptis į tokią centrinę instituciją dėl žalos atlyginimo. Taigi reikalingos horizontalios priemonės ir taip pat reikia išspręsti tam tikrų specifinių aspektų klausimą susijusi su kolektyviniais ieškiniais. Negalima bet kurios situacijos vertinti vienodai Kiekviena situacija yra specifiška, reikia bendrųjų taisyklių, tačiau kartu ir specifinių nuostatų. Jeigu mes sukursime tokias nuostatas, galėtume pateikti, pritarti siūlymui, kita vertus reikėtų pasitelkti pagalbant sukauptą patyrimą reikėtų išanalizuoti situaciją konkurencijos srityje apskritai. Jeigu to nepadarysime, tuomet tas e, bendras požiūris į kolektyvinius ieškinius e, atneš e, sunkumų. Dėkui, esu seniausias čia esantis parlamentaras, bet čia pasakiau tik taip savo, kad galėčiau sutikti žodę kolegijai. Grėbiama, gerbiamas Piterį, gerbiami kolegos. Džiaugiuosi už tai, kad komisija ėmėsi iniciatyvos reformuoti pagalbos taisyklės teikiamas Europos Sąjungoje. Piterį mes esame dirbę kartu su tavim, ypač turint galvoje, visotinės svarbos socialinės paslaugas. Aš pritarčiau komisaro Almunijos išdėstytėm prioritetam, pirmiausia, didesnis aiškumas ir diferencijuotas ir proporcingas metodas. Kaip e, tie prioritetai atsispindės reformoje? Norėčiau pasakyti štai ką diskusijos šią temą dažnai būna labai nevienodos. Vieni pasisako už subsidiarumą, sakydami, kad ES turėtų e, palikti valstybių narių kompetencijai viešųjų pastaugų tausyklių nustatymą, o kiti galvoja, kad šios paskaitos visuotinės svarbos paslaugos ir jų teikimas turėtų būti reglamentuojamas uh, taip, kad tos taisyklės turėtų būti nustatomos neužmirštant konkurencijos taisyklių manyčiau, kad mes turėtume kaip Europos, mes kaip Europos Sąjunga turėtume būti ambicingi ir turėtume turėti bendrą teisinį ir politinį požiūrį į visuotinės svarbos paslaugas. Tai e, taip pat turėtų būti susiję su valstybės pagalbos kontrole Ir reiktų, kad ši reforma aiškiai apibrieštų visas koncepcijas, kur, dėl kurių dar kyla klausimų, kad būtų apsispręsta, ar tai ekonominės paslaugos ar ne, kokia iš jų gaunama nauda. Ir kalbant apie reformos naudingumą, tai reikia e, pažiūrėti į šią reformą iš vietos valdžios institucijų pozicijų kaip jie galės taikyti e, šios reformos nuostatas. Tai yra, reforma turi būti aiški ir orientuota į vietos valdžios institucijas, kurios bus pagrindinės tokių paslaugų užsakytojos. Ir ta reforma tokioms institucijoms turėtų būti praktiškai ir aiški. Dėkui, toliau žodis Sofija Intvelt. Dėkui, ponė pirmininkė kaip ir daugelis kolegų, kurie jau dalyvauja diskusijoje e, šiuo klausimu, galiu pasakyti, kad ir diskusijos nuolatos pačios ir tie patys klausimai iškyla svarstant šiuos dalykus ir iškyla, išlieka tas pats nerimas prieš išeinant atostogauti kai kalbame apie subsidiarumą, tai jis nesusijęs su paslaugų kokybė, jis yra susijęs tik su politikų gale. Ir turėtume uh, nepamiršti to, sakė ponia Okūny ir ponas Okmark. Galbūt mes turėtume pradėti diskusijas būtent nuo tokių paslaugų kokybės ir ateities. Europa yra krizėje. Mes kaip ir paralyžuoti ir remiamės sistemomis, uh, kurios veikia praėjusiame amžiuje ir tuo tik apsiribojame. Pasižiūrėkime, e, kokia yra situacija sąnaudos e, sveikatos rytyje e, pasidarė visiškai nebevaldomos. Situacija keičiasi, pasaulis žengia į priekį, net mums, jei net mums tai ir nepatinka, todėl mes turėtume uh, E, turėti drąsesnį požiūrį į visas šias problemas. Keletas dalykų, kurias iškėlė ponas Simonas. E, viešųjų paslaugų efektyvumo testas. Galbūt komisija tam turi teisinį pagrindą ar neturi, man tas nerūpi. Svarbu yra, ką vartotojai galvoja apie tokias paslaugas. Nes čia mes turime orientuoti orientuotis ne į e, vietos valdžios institucijas, o kokybę, o į paslaugų kokybę. Nes nemanau, kad svarbu tai, ką apie tai galvoja politikai, svarbu vartotojų požiūris. nes susidaro įspūdis, kad vartotojų nuomonė niekam nesvarbi. E, socia socialinės visuotinės svarbos paslaugos buvo minimi socialiniai būstai, senų žmonių priežiūra, ligoninės. Aišku, lengvai sutiksime su tuo, kad tokių paslaugų tikslas yra socialinis, bet transportas irgi tada socialinė paslauga. Aš taip pat galėčiau pasakyti, kad galimybė gauti bankų paslaugas ar prieiti prie interneto irgi yra socialinė paslauga, nes pilietis savo gyvenimo be to neįsivaizduoja. Bet tai visiškai nereiškia, kad tas paslaugas turi teikti vieš, valstybės įstaigos pasižiūrėkime į sveikatai skirtą lėšų kiekį. Mes nebegalime leisti, kad situacija nesikeistų, kad būtų lygiai tokia pati kaip prieš 50 metų mano šalyje e, socialinio būsto srityje yra daug ir privačių tokių paslaugų tiekėjų. Taigi aš nemanau, kodėl tokie socialinių paslaugų tiekėjai m, mm, kurie yra privatus, kodėl jiem neturėti būti taikomos rinkos taisyklės. Netleiskime visų sektorių, visų ištisai sektorių nuo rinkos taisyklių. Reik, pasižiūrėkime į realią situaciją. Kai kalbame apie paslaugų tiekimą mes įsiveliame į ideologinės diskusijas, kas turi tas paslaugas teikti. Nemanau, kad būtinai, kad paslaugos būtų geros, jas turi teikti valstybinės viešosios, valstybinės institucijos. Jos tik turi užtikrinti, kad paslaugos būtų tinkamai teikiamos. Ar tas paslaugas teikia mm, valstybinis teikėjas ar privatus paslaugų teikėjas. Svarbiausia yra paskatos, kurios skatintų paslaugas konkrečiam sektoriuje, e, didinti paslaugų konkrečiam sektoriuje efektyvumą ir mažinti kaštus. Tai yra svarbiausia, o ne kas tas paslaugas teikia, ar valstybinis paslaugų teikėjas, ar privatus. Nes tik tada jos bus naudingos mm, vartotojam. Dėkui, turiu žodis Filipui. Ačiū, pirmininkė. Aš, Sofija, norėčiau pritarti vienam jūsų argumentui. Aš norėčiau pritarti jums, kad nereikia piešti vaizdo juodai arba baltai. Aš pritariu kad reikėtų galvoti apie galutinį vartotoją. Tačiau vis dėlto reikėtų prisiminti, kad JAV sveikatos apsaugos e, paslaugos užima kiek 16 procentų, o ES 11 procentų. Taigi aš galvoju apie išlaidų ir e, naudos santyki. Kitas ver, dalykas, kaip reikia išmatuoti tuos kokiais kriterijais 11 procentų BVP, ar geriau yra valstybės rankose ar privačiose institucijose. Aš pasisakyčiau už viešoją e, sveikatos apsaugos sistemą. Svarbu, kad nebūtų švaistomos lėšos, bet mes turime, žinoma, gerinti sistemos veiklą, bet kita vertus reikėtų pripažinti, kad ir e, privačiame sektorėje yra švaistomos lėšos, nebūtinai naudojamos veiksmingai. Galutinis vartotojas klientas dažniausiai yra e, nurodomas trečioje, ketvirtoje vietoje, o pirmoje vietoje yra visuomet nurodomas kas akcininkai, akci, bendrasavininkai. Taigi, todėl mes neturime apgaudinėti savęs, kad privatus sektorius nori optimizuoti, optimizuoti viską ir mažinti kaštus, tačiau galvodami apie privataus sektoriaus galutinius tikslus, reikėtų pasakyti, kad pirmiausia jie galvoja apie akcininkus ir apie pelną. Taigi mes turėtume pripažinti, kad kartais viešasis sektorius nepakankamai veiksmingas, tačiau vis dėlto reikėtų pagalvoti apie tai, kad privatus sektorius dažniausiai pirmenybę teikia savo didiesiems akcininkams. Žinoma, reikėtų stengtis daryti spaudimą, kad viešosios paslaugos būtų kuo veiksmingesnės, tačiau reikėtų pripažinti, kad privačiajame sektorėje nėra E, jokio, jokių paskatų e, galvoti apie geresnės paslaugas, jeigu tai net neš didesnio pelno. Kita vertus, mes turime pagalvoti apie teisinį pagrindą, kaip reglamentuoti šią sferą, bet kaip ten bebūtų, visuotinės svarbos paslaugų srityje mes turime rasti bendrą vardiklį, galimybę veikti ES mastu, komisaro Almūnijos pateikti siūlymai yra priimtini. Mums reikėtų paprastų taisyklių, kurios užtikrintų, kad jeigu nėra rinkos iškraipimų ir jeigu vietos lygmenių nėra iškraipama konkurencija, tai aš sakyčiau, kad reikėtų pritarti uh, paprastoms ir labai aiškioms taisyklėms. Sudėtingos taisyklės visuomet reikalauja daugiau pastangų ir lėšų jas įgyvendinant. Dėl e, metinės ataskaitos, dėl konkurencijos. Aš turiu šiek tiek abejonių. Uh, uh, Aš pateikiau tik e, trečiąjį savo uh, E, nuomonės variantą, bet jūs puikiai žinote, kad daug kalbame ir dažnai nieko nepasiekėme. Kaip būti išgirstam? Reikia daryti ką nors, kad būtume išgirsti, nes jeigu mūsų niekas nesiklausys, tai mes nerašysime pranešimų. Jeigu mūsų niekas nesiklausys, tai mes negalėsime ir kalbėti. Taigi mums reikia surasti galimybių, būdų, kaip būti, kad būtume išgirsti šiuose diskusijose ir turėtume pažvelgti plačiau. Kadangi mes čia uždaroje salėje išsakome labai daug įdomių minčių, tačiau iš tikrųjų niekas mūsų nesiklauso. Norėčiau suteikti žodį ir kolegai Svenui. Filipai, atsakydama galiu pasakyti štai ką, kodėl mes norime išplėsti šio pranešimo sritį. Mes norime ne tik sureaguoti į komisijos pranešimą, bet norime ir savo pranešimą šią temą parengti. Dar keturi žmonės nori kalbėti, taip pat ir du pranešėjai. Tarp jų, tai labai norėčiau paprašyti, kad kalbėtumėte neilgai. Nors Filipas gal čia ir užkūrė diskusijų ugnį. Aš norėčiau pasakyti Filipui, kad niekad nesakiau, kad reikia ar nereikia liberalizuoti kurį nors sektorių. Bet aš norėčiau pasakyti, kad reikia pažiūrėti, kokios yra paskatos daryti šios sektoriaus darbą efektyvesnį nes dažniausia mes tik žiūrime į valstybinės įstaigas, ar jos galės kažką padaryti ar ne. Bet tai nesusijęs su sektoriaus liberalizavimu. Gerai. Sven, ponas Siklakis, o po to Pitė Simon ir Andrė Švab. Taigi Sven. Ačiū. Trumpai apie kolektyvinius ieškinius, ar kartais jie vadinami ir karteliniais ieškiniais. Nelabai gražiai juristai juos vadina. Mes, kaip Ekon komiteto nariai, čia susidurime su labai plačiu veiklos lauku. Daugybė problemų čia dar yra neišspręsta, nes kai kur, pavyzdžiui, finansiniai instrumentai yra tikrai labai tokia sritis, kur investuotojams sunku kovoti už savo teisės. Teisės reglamentavimo čia nepakanka. Nes vienoje pusėje yra silpni investuotojai, kitoje pusėje stipri įmonė ir tada tikrai reikia garantuoti galimybę žmonėms susitelkti ir pasinaudoti teisinėmis galimybėmis. Aišku, piknaudžiavimo galimybė irgi yra. Jeigu pažiūrėsime į Junktinės Amerikos valstijas, tai ten draudimo išlaidos yra tokios didelės nuo, dėl tokių kolektyvinių ieškinių galimybės, kad kai kurie net nenori imtis apskritai jokios veiklos. Tačiau tai nėra priežastis apskritai nekalbėti apie kolektyvinį ieškinį. Aš matau, kad lobistai tikrai jau įsisiautėjo šioje srityje ir uh, Jie sako, padarykite kokį nors labai plataus pobūdžio pasiūlymą visoms rytims, kad viską tai apimtų. Tai ir bus viso šio kolektyvinio ieškinio idėjos laidotuvės vienu metu. Ir mes tikrai nepadėsime vartotojams, kurie kasmet praranda milijardus, ypač investuodami į kapitalo rinkas. Taigi reikia protingai, lietai pasikalbėti apie tai. Mes turime pirmiausia pripažinti, kad kolektyvinio ieškinio galimybė yra teigiamas dalykas. Galima diskutuoti ir horizontaliai. Tačiau ar nebūtų prasminga pateikti sektorinius pasiūlymus tuo pačiu metu, kai diskutuojame horizontaliai, tam, kad mes galėtume pasiekti kokiu nors konkrečių rezultatų. Horizontaliai Taip galima kalbėti ir horizontaliai, ir sustiprinti vartotojų apsaugos organizacijų vaidmenį. Tačiau būtent čia piknaudžiavimo galimybė yra mažesnė. Tuo tarpu piknaudžiavimas gali būti atsirasti tuo met, kai kokie nors advokatai imsis ieškoti klientų tam, kad sukurtų kokį nors kolektyvinį ieškinį ir tam, kad tiesiog pasipelnytų. Nuo to reikia bandyti apsisaugoti. Iš kitos pusės aš manau, kad privačių advokatų vaidmuo yra labai svarbus. Nereikia būtinai visų tų advokatų uh, priversti tapti vartotojų teisų apsaugos gynėjais nevyriausybinėse organizacijose. Taigi čia reikia tokio pusiausviros. Manau, kad reikia stiprinti kolektyvinio ieškinio instrumentą, tačiau reikia jį suformuluoti, suformuoti taip, kad juo galėtų pasinaudoti būtent tie, kurie yra nukentėję, o ne pasipelnimo tikslais. Finansų krizės metu mes labai dažnai netkreipiame dėmesio į svarbiausius dalykus. Mes pamirštame, kad mums reikia stiprinti kiekvieno žmogaus galimybės prieiti prie, prie finansinių paslaugų. Ir komisija šiuo atveju dabar pasako taip, čia mums reguliavimo reikia kuo mažiau, reikia tik tai bendrų principų. Ir šiuo atveju, kai mes galime kažką padaryti, tai pradedame diskutuoti prie to, apie tokius dalykus, tokia, tokiu tonu, tarsi jau laidotume apskritai mūsų visą finansų rinką. Bet tai netiesa. Aš manau, kad komis, mes kaip komitetas turime surasti instrumentų investuotojams apsaugoti, jų teisėms apsaugoti, tų stiprių, daug lėšų ir daug galimybių turinčių įmonių atžvilgių. Ačiū. Mrs. Iklasis. Skilakakis. Thank you. Yes. Ponas Skilakakis. Skilakakis. Aš negaliu, mati, ne, nematau labai gerai. Dėskatau jūsų pavardžių aš su susidomėjimu klausiausi samprotavimu apie sąsają su JAV sveikatos apsaugos sistemas. Tačiau reikėtų prisiminti, kad JAV sveikatos apsaugos sistema e, taip pat nukenčia dėl dėl didesnį, didelės paklausos. Todėl reikėtų visada prisiminti, kad rinkų veiksmingumas, apie kurį kalbame, turi būti vertinamas kartu su politinės sistemos veiksmingumu. The... Kadangi uh, politikos sistemoje deficitai gali būti didesni negu atskirose rinkose. Taigi reikėtų uh, mūsų požiūrį sukonkretinti ir pripažinti, kad mūsų sistemos ES mastu dirba skirtingai ir todėl, galvojant apie vartotojų apsaugą, reikėtų pripažinti, kad ji skiriasi tose valstybėse, kai yra stiprios institucijos ir kai, kito, kai kuriuose valstybėse susidarėme su specifinėmis problemomis. Todėl reikalingas uh, tam tikras diferencijuotas požiūris, kai mes formuojame savo uh, poziciją. Rinkai galėtų, rinka galėtų būti veiksminga, tačiau reikia atsižvelgti į skirtingą politinę situaciją. Galvojant apie kolektyvinius ieškinius, reikėtų priminti, kad yra pateiktas pasiūlymas taip pat e, e, taikyti kolektyvinius ieškinius tam tikromis aplinkybėse. Tai nėra nieko naujo ir rodo, kad yra tokių sričiuose, kuriuose kolektyviniai ieškiniai yra taikomi, nors ir netikint, kad kokia galimybė egzistuoja pranešėjas. Taip, jūs teisi, mes kasmet diskutuojame apie tą patį, dabar jau trečią kartą apie tai kalbame, man esant parlamentaru, tie patys asmenys, tie patys argumentai. Ir gaila, kad nesusitarėm, gal ir 20 metų mes dar apie tai kalbėsim. Bet ne tame yra esmė. Diskusija, aš jos visai ir nenorėjau, nes diskusija dėl turinio čia visai neturi vykti. Vis vienintelis dalykas, kalbė, apie ką mes šiandien turim kalbėti, tai yra uh, valstybės pagalbos taisyklių reformą. Mes teismas ką tik pasakė, kada tam tikra pagalba negali būti laikama, laikoma valstybės pagalba. O dabar mes kalbam apie kokybę, apie dar kažkokius dalykus. Visa tai neturi dabar jokio pagrindo. Mes žinome, galime su komisija apie tai kalbėti, bet tik tuomet, kai bus teisinis pagrindas, kaip aš ir sakiau komisijai. Bet jeigu to teisinio pagrindo nėra, nes Europos teisingumo teismas ką tik pasakė Altmark nutar, e, sprendime, kada negali būti, kada pagalba negali būti laikoma valstybės pagalba. Taigi, esančiam sprendimui mes galime apie tai kalbėti, bet komisija neturi jokių įgaliojimų, ką nors nuveikti visai nepriklausomai nuo to, ką mes čia pasakysime. Pagrindo nėra, todėl diskusija neturi prasmės. Tai neįmanoma. Dėl to aš ir sakau, mes negalim pasakyti, nesvarbu, ar yra teisinis pagrindas, ar nėra teisinio pagrindo. Labai svarbu. Taigi, jeigu yra pirminė, antrinė teisė, arba jeigu mes turime įgaliojimus, tai tuomet galime kalbėti. Bet šiuo atveju to nėra. Ir apie ką mes tada kalbame? Mes tiek užkaitom, bet diskutuodami, kad vertėjam labai sunku išlaikyti tokį pat spartų ritmą. Ačiū pirmininkė. Aš dar norėčiau pasakyti vieną žodį, kitą žodį apie kolegą Simon pranešimą. Ką pasakė kolega, kolegė Okonį yra visiška teisybė mes galėsim su EPP gal šitą nuveikti. Kolegė Intfeld, žinoma, teisi sakydama, kad mes daugelį, daugelio paslaugų atžvilgių tikrai gyvenam šiek tiek geriau negu turėtume Europoje. Taigi tai negalim neatsižvelgti. Tačiau iš kitos pusės pritariu ir kolegai Simon. Uh, jeigu, jeigu mes apie tai kalbame, tai pirmiausia pradėkime nuo teisinio pagrindo. Tačiau ar tikrai Altmark sprendimas yra galutinis ir ar tikrai tik šiuo sprendimu galima vadovautis, ieškant atsakymo į klausimą, kada komisija gali kontroliuoti tam tikrą pagalbą ir kada ne. Manau, kad bendroji direktyva 14 straipsnio pagrindų būtų visai nebloga išeitis. Lambert pasiūlymas, mes, man buvo gal ir šiek tiek juokingas, tačiau reikia galvoti apie visokias galimybės, kadangi tai yra 40-oji ataskaita, tai mes dabar turėtume pagalvoti apie tai, kokios ataskaitos būtų, pat, turėtų būti pateikiamos ateityje, kad jos būtų naudingesnės. Taigi šiuo klausimu mes dar diskutuosime ateityje. Dar dėl kolektyvinių ieškinių noriu pasakyti. Kolega Gigo pasakė neblogų dalykų, tam galima pritarti, tačiau lygi šiol man dar niekas negalėjo atsakyti į klausimą, bus, koks bus konkretus, e, kokia bus konkreti tokio kolektyvinio ieškinio forma jau dabar kolektyvinis ieškinys yra galimas ES, jis neuždrautas, tik tai tiek, kad jį gana sunku įgyvendinti, kadangi yra sunku apjungti visus tos ieškinius. Kalbėjote apie proceso ekonomiją, taip, žinoma, jos reikia ir kolektyvinėme ieškinyje tokia ekonomija atsirastų. Uh, sakykime, kapitalo investuotojai Vokietijoje netgi turi tokį kaip ir pavyzdinių procesų, tačiau vis tiek yra labai sunku įgyvendinti tokius ieškinus, ieškinius. Dabar, esant dabartiniam reguliavimui, galima tą, galima tą daryti dabar ir toliau, tačiau finansų uh, rinkose reikėtų paieškoti geresnio būdo ir galėtume po to juos perkelti ir į kitas rytis. Ir galiausiai paskutinis klausimas. Jeigu jau mes visi sutarėme dėl to, kad vartotojų teisės, atpiliečių teisės yra prastai ginamos ir jeigu tikrai reikia tų kolektyvinių ieškinių, tai tada paklauskime savęs, o ką veikia komisija, juk jos užduotis ex oficio ir yra. Mikrofonas išjungė. Taigi, šiuo atveju reikia labai aiškaus užduočių, reikia aiškaus užduočių pasidalymo tarp komisijos, kuri turi sekti, kad nebūtų pažeidžiama konkurencijos teisė ir privačių ieškinių galimybės. Bet tai jau yra specialistų diskusijų klausimas. Tikiuosi, kad vasarą mes turėsime laiko pakankamai pailsėti ir rudenį jau surasime tą geriausią aukso vidurį, kurio prašė kolega Gigo. Dėkoju. Komisija sako, kad jie turėtų ką pasakyti dėl teisinio pagrindo. Trumpai suteiktume žodį komisijai 30 sekundžių. Dėkui, ponė pirmininkė dėl teisinės bazės, kalbant apie visuotinės svarbos ekonominės paslaugas. Aišku, kad remiantis Altmark sprendimu, jei bus laikomasi visų sprendimo nuostatų, kompensavimas įmoniai nėra valstybės pagalba. Ir reiktų uh, atlikti ne efektyvumo testus, bet pagalvoti, uh, apie operatorių skatinimą tapti veiksmingesniais. Dėkoju. Manyčiau, kad jei pranešėjui dar reikia informacijos, tai jis kreipsis pats asmeniškai į komisiją. Dabar pakeitimai dėl konkurencijos politikos 30 rugsėjo, 17 spalio svarstysim, 22 lapkričio balsuosim. Ir per antrąją plėtarinę sesiją, sesiją gruodžio mėnesį jis bus svarstomas dabar. ES valstybės pagalbos taisyklės pakeitimų paskutinė data 15 rugsėjo, svarstysim 11 spalio ir po to per antrą spalio plenarinę sesiją balsuosim. Dabar kolektyviniai ieškiniai. Eko, mūsų komitete bus klausimas šią temą 22 rugsėjo, pakeitimai iki 23 rugsėjo, jie bus svarstomi 4 spalio, balsuosim tą pačią dieną komitete ir tikimės, kad per pirmąją e, lapkričio plenarinę sesiją šis klausimas bus svarstomas toks darbo grafikas. Dėkoju. O dabar pereiname prie 12 punkto parlamento pozicija dėl 2012 m. biudžeto projekto su tarybos pakeitimais. Žodis Ole Liudvikson. Tack för ordet. Ja, vi ser den är på, ja. Jag vill börja med att tacka Francesca Balt. Norėčiau padėkoti pagrindiniam pranešėjui už pranešimą dėl 2012 metų biudžeto projekto. Aš manau, kad dabar galime susidaryti geresnį vaizdą apie tai, kaip reikėtų įsitraukti į šitą biudžeto sudarimo procesą. Dabar tiesiog patekome į mm, paskutinį komiteto pas etapą ir reikėtų pateikti konkrečius skaičius. Aš pateikiau dokumentą, kuriame kalbama apie politinę kryptį, taip pat yra pateikti konkretus pakeitimų siūlymai ir taip pat yra siūloma atsižvelgti į prioritetus. Šitas dokumentas yra nauja redakcija, redakciją, kurią išsiuntinėjau vakar. Jūs turėtumėte rasti šitą dokumentą savo aplankę. Visų pirma, mes vadovaujam vavomės tarybos dokumentu, kuris buvo pateiktas praėjusią savaitę. Čia matau pakankamai susilpnintas nuostatas. Mūsų pakeistoje redakcijoje aš atsižvelgiau į pateiktus pakeitimų siūlymus. Bet politiniai prioritetai išlietė, ką nepakitę. Aš dėmesį sutelkiau į keturias pagrindinės rytis. Konjunktūros e, stiprinimas, tvarus e, augimas, taip pat e, kova su sukčiavimu, taip pat finansinio stabilumo užtikrinimas. Svarbu, kad naujoj, naujosios ES priežiūros institucijos gautų lėšų, kad galėtų veiksmingai atlikti savo pareigas. Pradinėme etape labai svarbu turėti pakankamai lėšų. Tuo labiau reikėtų galvoti apie plėtros galimybės ir apie pakankamus išteklius. Praėjusią savaitę buvo pateiktas pasiūlymas dėl keturių iš šešių pagrindinių paslaugų, taigi tų priežios institucijų kompetencija yra šiek tiek siaurinama. Dėl to tenka tik išreikšti apgalėstavimą. Taip pat reikėtų atsižvelgti tai, kad komisija turi tam tikrų e, finansinių išteklių ir ji gali padėti stebėti finansinę situaciją valstybėse narėse. Iš esmės reikėtų daugiau nuveikti, siekiant užtikrinti, kad tie numatyti ištekliai būtų veiksmingai naudojami iki šiol neaišku, kaip e, komisija ketina valdyti situaciją. Problemas skal lösas. Den här... ECFIN turi turėti galimybę pasamdyti daugiau e, personalo, kad būtų užtikrinta pakankamo lygio stebėsina. Trečias dalykas - statistika. Sritis, kuri komisijos pasiūlyme nėra laikoma prioritetinė, tačiau krizė parodė, kad labai svarbu užtikrinti aukštą kokybę, būtina užtikrinti, kad dabartinis biudžetas, bent jau e, biudžeto eilutės nebūtų keičiamus ir komisija neturėtų numatyti jokių taupimo priemonių statistikos rytyje. Kova su sukčiavimu, ypač mokestiniu sukčiavimu, yra vienas iš svarbiausių veiksmų atsižvelgiant į krizę, atsižvelgiant į tai, kad reikalinga imtis konkrečių priemonių mokesčių sistemoje kurioje iki šiol yra galimybių landų sukčiauti. Aš nepritariu tarybos siūlymui šioje srityje e, imtis taupimo žingsnių. Aš tikiuosi, kad turėtume atsižvelgti į mūsų kolegų pasiūlymus ir uh, tą kryptimį turėtume dirbti iki rudens. Dabar EPP vardu Jean-Paul. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad tie pagrindiniai dalykai, į kuriuos pranešėjas atkreipė dėmesį, yra labai svarbus. Dabar Europoje yra toks paradoksas valstybės narės nori kad Europos biudžetas būtų griežtai kontroliuojamas, bet taip pat jos nesupranta, kad jeigu bus e, mažinamas biudžetas, tai tai turės pasiekmes mes negalime norėti geresnės kontrolės ir priežiūros, neturėdami atitinkamų finansinių išteklių tam. Taigi, galbūt galima perskirstyti biudžeto eilutės kai kur kitur, bet šiuose sektoriuose negalime ženkliai mažinti finansavimo. Jūs buvot esma e, naujosiuose patalpose, e, Paryžiuje yra labai daug ketinimų, bet per mažai lėšų, per mažai žmogiškų resursų. Ir čia norėčiau dar kartą pakartoti, kad skangalinga yra tai, kad tos kreditų agentūros, kurios nuolat minimos ir šį rytą buvo minimos, ne viena iš tų trijų kredito reitingo agentūrų neturi patvirtinimo savo veiklai ir jų veikla nekontroliuojama. Jos gali veikti netaikydamos naujų taisyklių. Tai yra tos e, institucijos, kurios turėtų suteikti leidimą jų veiklai, patvirtinti jų veiklą, neturi nei laiko, nei resursų tą padaryti. Taigi reikia suprasti, kokia yra situacija, kad trūksta lėšų, trūksta žmonių ir dėl to EPP pritarė pranešėjo pasiūlymam, kurie tikrai yra pilnai pagristi. Kitas dalykas - statistika. Statistika labai svarbi ekonomikai ir labai svarbu, kad Eurostatas turėtų pakankamai priemonių e, teikti ir rinkti visą reikalingą statistiką. Taigi mes skatiname pranešėją ir toliau veikti e, šią linkmę. Dėkui. Uh, to... Dėkoju. Ar būtų daugiau norinčių pasisakyti? Ne. Ponas Dulfiksen. Ponas Liudviksen, ar norėtumėt ką nors dar pasisakyti? Aš norėčiau padėkoti už diskusiją, už išsakytas mintis. Bet norėčiau pridurti ir dar vieną dalyką. Iki rūpiučio pabaigos turime nemažai laiko. Jūs galėsite pateikti savo pozicijas ir nuomonės. kurias suformuluosite per atostogas. Jeigu turite kažkokiu pakeitimu ir pasiūlymu, manau, kad jie tikrai bus labai svarbus, reikšmingi, todėl norėčiau paprašyti tą padaryti kuo anksčiau, kad rūpjūčio pabaigoje mes galėtume priimti sprendimą. Ačiū. Dėkui. Iš tiesų mūsų tvarkaraštis atrodo gan keistas, nes jis kaip ir įsikiša į atostogas. Taigi nuomonės pakeitimų pasiūlymo data, paskutinė data yra 20 Liepos. Bet yra ir kita dar data biudžeto pakeitimams. Tie pakeitimai susijęs su kitų dokumentų. Ta biudžeto pakeitimų data yra 19 rūpjūčio. O dėl nuomonės balsuosime 31 rūpjūčio ir taip pat per antrąją spalio plenarinę sesiją. Dėl to toks yra tvarkaraštis. Jei jums kyla klausimų, tai kreipkitės tada į sekretoriatą. Ypač dėl tų pakeitimų dėl biudžeto. O dabar pereikime prie 13 darbo tvarkės punkto internetiniai lošimai vidaus rinkoje. Sofija Okauni pranešėja. Prašom žodis pranešėjai. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, keletas e, žodžių. Pristatysiu kontekstą. 2009 metais parlamentas patvirtino rezoliuciją šiuo klausimu dėl internetinių lošimų vidaus rinkoje po Kristel pranešimo, pro Kristel Šaldos pranešimo. Ši rezoliucija prašė, kad komisija uh, išstudijuotų internetinių lošimų e, ekonominės ir neekonominės pasiekmes. Ir e, kovo mėnesį komisija pateikė žalėją knygą apie internetinius lošimus vidaus rinkoje, kurioje bandoma apžvelgti situaciją ir bandoma iškelti klausimą, ar reiktų ES lygmenių numatyti kokį nors šių lošimų reguliavimą, reglamentavimą. Keletą skaičių. Europoje metinės pajamos iš šio sektoriaus sudaro 7 milijardus eurų. 8 metais buvo tokios pajamos. Europa sudaro 45 procentus pasaulinės rinkos ir interne, internetiniai lošimai sudaro 7,5 procentų visos, loš, visos lošimų rinkos ir iki 13 metų tas skaičius padvigubės. Taigi noriu pasakyti, kad ekonomiškai šis sektorius yra pakankamai svarbus ir labai sparčiai auga. Šiame sektoriuje, kaip ir kitose sektoriuose, yra nereglamentuotų rinkos dalyvių, nes e, labai skiriasi nacionaliniai teisės aktai, yra internetas, prie kurio labai lengva prieiti ir dėl to yra labai didelė nelegali tokių lošimų rinka, taip pat jinai naudojama ir pinigams plauti. Taigi mums visiems reiktų siekti ištraukti šį sektorių iš nelegalumo, iš nelegalios veiklos, nes dėl to kenčia ir legalus e, tokie rinkos dalyviai, taip pat ir lošimų, legalus lošimų organizatoriai tai kalbant apie lošimą, taip pat, susiję, taip pat gali būti e, tai susiję ir su rezultatų, varžybų rezultatų sufabrikavimu arba nupirkimu. Ir negalima leisti dėrėtis dėl visko ir dėl bet ko, nes tai gali pakengti sportui apskritai. Taigi mes turime Europos lygmenių pradėti veikti. Pirmiausia, siekti, kad ši e, rinka būtų m, mm, teisėta. Salė tuštėja, aš kalbėsiu dar greičiau. Taip pat turime užtikrinti partnerystės rėmimo susitarimus tarp šios rinkos, lošimo rinkos dalyvių ir sporto rinkos nes tai yra taip pat susiję su masinio sporto plėtra. Europos Sąjunga turi prisimti atsakomybę apskritai už sporto apsaugą. Dėkinga čia Žanpoliui, kad jis liko manęs išklausyti. Ir apibendrinsiu. Reiktų, kad būtų įkurta Europos, įkurtas Europos lygmenių Europos lygmenių kokia nors institucija, nebūtinai agentūra, remiantis šeštų, kešim trečių e, sutarties straipsniais skirta e, sporto propagavimui, kovai su korupcija sporta, sporte ir e, savo veikloje taip pat besiremianti E, bendrų e, šioje srityje galimų taikyti sankcijų apibrėžimu ir jų įgyvendinimu. Trys kolegos pagėdauja kalbėti. Tik ciklūna šuntis. Eh, Ačiū pirmininkė. Komisijos žalioji knyga labai įdomi. Ji gali būti mums naudinga. Tačiau komisija taip formuluoja savo klausimus, kad galima suprasti, jog ji šios temos neišmano. Komisijos klausimai atviri. Iš principo tai yra tik informaciniai klausimai, kadangi apie šią temą niekas nieko nežino. niekas nežino, kas parašyta toje žalioje knygoje. O ten parašyta, kad valstybės narės turi reguliuoti lošimus savo šalyse ir turėtų būti patikrinta, ar ES reglamentavimas atneštų pridėtinės vertės. Kai kalbam apie internetinius lošimus, Manau, kad reikėtų koordinuoti valstybių narių veiklą, nes šis fenomenas tikrai nežino sienų. Lošimai vyksta keliose šalyse vienu metu. Tai yra tam tikra paslauga. Tiesa, ši paslauga nebuvo įtraukta į paslaugų direktyvą, nes tam pasipriešino tam tikri rateliai ir tikrai ta išimtis yra labai keista, bet na, yra kaip yra. Bet kuriuo atveju tai yra tam tikros rūšies paslauga, todėl reikėtų ir svarstyti tai būtent iš šio požiūrio taško, kaip valstybės narės galėtų derinti šios paslaugos teikimo, teikimą ir kaip komisija galėtų į tai kištis. Pone Kūni tikrai teisi, čia yra ir dideli ekonominiai interesai Šis reiškinys, kaip minėjau, yra tarptautinio pobūdžio, todėl būtina užkirsti kelią bet kokiems nelegaliems lošimams ar nesvarbu, kokiu būdu mes tą padarysime, bet tikrai negalime leisti toliau klestėti kriminaliniams, kriminalinėms organizacijoms šią sritį būtina reglamentuoti, sukuriant tam tikrą pagrindą teisėtiems internetiniams lošimams. Tai bus kur kas geriau, negu kad leisti ir toliau jiems vykti e, toje pilkojoje teisinėje zonoje, nereglamentuojamoje zonoje. Čia panašiai kaip su rūkimu. Aš žiūrėdamas, pavyzdžiui, į Kiniją, kartais tikrai stebiuosi ir manau, kad reikėtų imti pavyzdį. Žinoma, žmonės reikia įtikinėti, nerūkyti, bet turi būti ir galimybė kažką daryti teisėtai laisvo pasirinkimu. Tas pats galioja ir internetiniams lošimams su sąlyga, kad sistema bus skaidri, kad šioje srityje dirbančios įmonės bus skaidrios, kad finansavimas bus aiškus, atviras. Ir pritarčiau poniai Okūni, kuri ypač paminėjo sportą ir lošimus. Tai yra labai susijęs rytis, apie tai nedėrėtų pamiršti. Per nelik dažnai mes girdima, girdime apie ne visai švarius ryšius tarp sporto ir lošimų. Vis dėlto jie ne visuomet yra, tie ryšiai ne visuomet yra neigiamo pobūdžio. Labai dažnai ir sportas išlošia iš lošimų. Tad komitetas neturėtų apsiriboti vien tik sporto problematiką. Mums reikia bendrai skaidraus reglamentavimo ir geresnio koordinavimo tarp valstybių narių. Kai kurios valstybės narės leidžia lošimus vykdyti visai e, laisvai, kitose galioja didesni ar mažesni apribojimai. Tos valstybės narės, kurios yra šiek tiek užsidariusios, patiria spaudimą kitų valstybių, iš kitų valstybių narių, uh, Na, nemanau, kad reikėtų iškart kištis ES su savo reguliavimu. Galbūt valstybės narės galėtų koordinuoti savo veiksmus tarpusavyje ir to pakaktų. Na, jūs kalbėjote apie agentūros ar organizacijos įsteigimą, aš nemanau, kad jos reikėtų, tai būtų nelanksti, sudėtinga struktūra. Uh, ir tarp nacionaliniai susitarimai būtų kur kas lankstesnis ir efektyvesnis sprendimas. Dabar Edward, prašau. O čia, SMSX. Dėl žai, e, lošimų kaip e, paslaukos. Visų pirma, reikėtų galvoti apie įsisteigimo laisvę, apie laisvę teikti paslaugas. Todėl šitos nuostatos turėtų būti taikomos ir šiuo e, atveju. atveju. Tačiau šioje srityje mes matome, kad rinka yra labai susiskaldžiusi ir kad tos paslaugos yra teikiamos už nacionalinės valstybės ribų. Nacionalinis autori, autorizavimas turėtų būti tik tai taikomas tuo metu, kai yra išduodami leidimai, tačiau neturėtų būti nacionaliniu lygiu uh, toleruojama šita veikla apskritai. Visų pirma, reikėtų vadovautis tais teismo sprendimais, kurie buvo priimti kokiam teisingumo teisme. Aš pritariu veiksmams ES lygmenių, kad būtų numatyta abipusio pripažinimo sistema, išduodant nacionalinių lygių licenzijas ir siekiant užtikrinti viešosios tvarkos išsaugojimą ir vartotojų interesus. Niklas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ζητώ συγγνώμη διότι... Dėkoju, Aš negalėjau išklausyti kolegos pranešimo. Tiesiog mes esame situacijos Graikijoje įkaitais ir tiesiog mano telefonas kaista nuo skambučių. Komisijos pasiūlymas yra pakankamai nuosaikus, gal netgi per švelnus. Toks yra ir mūsų pranešimas iš dalies. Puikiai suprantu, kad labai sunku susijęti e, e, lošimus su sportu ir taip pat vartotojų apsauga. Aš labiau esu susipažinęs su futbolu kaip sporto šakas, tačiau matau, kad principai turėtų būti taikomi visoms sporto šakoms vienodai. Dėl internetinių lošimų. Čia susidurėme su labai akivaizdžiu e, korupcijos, pinigų plovimo fenomenu ypatingai dideliu mastu. Ir šitas fenomenas gali apskritai sužlugdyti visą sporto sektorių. Šita veikla atneša labai daug lėšų, kuriomis galima remti ir sportą. Tačiau taip galima teikti tik tai tam tikru mastu. Tačiau pranešime yra kalbama apie tų žaidimų rezultatus. Galima vis dėlto pamatyti, kad dėl šitų sąsojų su lošimais aistruoliai tiesiog gali nustoti vaikščioti į stadionus stebėti varžybas. Taigi mes negalime Europoje tik tai kalbėti apie 165 sutarties straipsnį. Bet reikia galvoti, kaip galima kontroliuoti šitą sritį e, Europoje apskritai ir kokias prevencinės priemonės reikėtų numatyti. Kitaip mes nebesugebėsime kontroliuoti e, situacijos. Viena vertus mes turime numatyti galimybę žaisti internetinius žaidimus arba lošimus internete ir taip pat turime ginti sporto interesus. Taigi mes negalime visko uždrausti, nes kai ką nors uždraudžiame, visada surandama spraga, kaip apeiti tą draudimą. Šitas pranešimas būtent taip yra ir suformuoluotas, tačiau mano manimu jis yra per daug švelnus. Aš dėkuoju už pastabas, aš tikiuosi, kad pagerinsiu šito pranešimo kokybę. Dėkui. Sofija, jeigu nori pakalbėti, vertėjai toj baigs darbą, bet prašom žodis Sofija. Dėkui, ponė pirmininkė, aš pasižymėjau įvairias pozicijas ir komentarus, kuriuos pateikė kolegos. Ponas Teks jo nebėra. Norėčiau pasakyti jam, kad aš neprieštarauju e, lošimams, lažyboms e, ir sportiniams lažyboms, bet noriu pasakyti, kad tai galėtų būti susiję su finansinėm problemom, su korupcija ir su sukčiavimu. Reikia kovoti su tokiais nelegaliais dalykais, bet taip pat reikia siekti, kad tai prisidėtų prie masinio sporto vystimo, pasinaudojant internetinių lošimų rinką, kuri, kaip jau minėjau, yra labai nemaža. Kalbant apie mūsų ambicijas, teikiant tokį pranešimą, situacija įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi, jos kiekviena taiko skirtingą požiūrį į tokius internetinius lošimus. Dėl to labai sunku parengti ambicingą tekstą siekianti harmonizavimo ES lygmenių. Čia dar tik pirmos pastangos kuriomis siekiama įti tą linkmę. Ir labai lauksiu jūsų analizės, e, kaip galėtume tą tekstą pagerinti. Dėkui. Dėkoju. Galutinė pakeitimų data 15 Liepos, svarstoma bus 31 rūpjūčio ir balsuojama, taip pat 31 rūpjūčio inko 19 rugsėjo balsuos ir šis klausimas bus varstomas antroje spalio plenarinėje sesijoje. Mūsų kitas posėdis rūpiučio 31 dieną nuo 9 ir taip pat nuo 3. Linkiu visiems gerų atostogų.